Nous allons reprendre. Euh, Mes vėl pradedame mūsų komiteto posėdį ir man didelė garbė, kaip visuomet, pasveikinti pas mus atvykusi pona Andris Pibalks, kuris yra komisijos narys ir užsima vystymus reikalais. Ir jis Mes kalbėsim šiandien apie e, struktūrinį dialogą dėl 2014 metų komisijos darbo programos. Kaip pakalė prie, priminiau, e, šiais metais tikslas buvo išplėktas ir jį buvo įtrauktas ir iniciatyvų vertinimas kurią jis užsėmė dabartinė komisija ir kurios vyko per ateinančius kelią praėjusiu metu. Dėja, mums ponas Pilbeks galėjo paskirti labai trumpą laikotarpį, tik tai pusę valandos. Ir dėl to aš nedėlstama jam suteikiu žodį trumpam įvadui ir skiriu maždaug penkias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai labai malonu būti vėl čia, e, kad dalyvau, dalyvaučiau struktūrinėme dialoge. Pernai taip pat jame dalyvavau, noriu jūs uh, patikinti, kad mes darysime viską, kad Europos vystimosi politika būtų veiksmingai gyvendinama. Žinoma, visi žinote, kad mums visų pirma rūpi pokyčių darbo tvarkės gyvendinimas. Tai yra vienas svarbiausių prioritetų. Komisija yra parengusi ataskaitą apie šį procesą, kuris jau yra įsibėgėjęs. Ir tarp tikslų yra tvarus ir įtrauklus augimas ir gera e, valdysena. E, taip pat e, mes įtraukiame į planavimo procesą vis daugiau valstybių partnerių. Mūsų naujos biudžeto paramos gairės ir numato įvairių diferencijavimą, skirstimą pagal įvairias kategorijas, pagal tinkamumo kriterijus, yra kriterijų dėl biudžeto skaidrumo ir kitų dalykų. dabar kūrėme tvirtą veikimo įgyvendinimo struktūrą patikos fondams ir e, diegiame regioninės paramos priemonės. E, taip pat negalime nuvertinti, kokie svarbus yra pokyčiai, kuriuos skatina pokyčių darbo tvarkė e, šiuo programavimo laikotarpiu nuo 2014 e, iki 2020. E, žinoma, kalbant apie šiuos dalykus, e, svarbu paminėti ir deleguotusius aktus, kurie suteiks parlamentui ir tarybai galimybę užtikrinti pažangą, nustatant konkrečius tikslus pagal regionus kad dėl strateginio dialogo prieš e, tvirtinant geografinių ir e, tematinių e, teminių dialogų dokumentus reikės aptarti, kaip bus paskirstomos ir išleidžiamos lėšos. Jūs galėsite išsakyti savo nuomonę, kad ji būtų aktuali priimant galutinius sprendimus. Manau, kad laikantis tokio požiūrio galėsime išvengti uh, bet kokio dėlsimo paskirstant mūsų paramą ir e, kartu užtikrinsime, kad būtų vykdoma demokratinė priežiūra. E, toliau taip pat vadovausimės e, skaidrumo principais įgyvendinami savo politiką ir strategiją. Be to, 2014 metais sieksime stipresnio privačiojo sektoriaus vaidmens, užtikrinant tvarų augimą. Kas dėl vystimosi finansavimo, mes E, toliau tęsime dviejų krypčių e, požiūrį, e, jį toliau taikysime ir taip pat pokyčių darbo tvarkės svarbiausi elementai yra taip pat aptarti komisijos komunikate Orus gyvenimas visiems. Šiame komunikate yra numatoma įgyventintinta vizija po 2015 metų. Sieksime toliau e, parengti ir išplėtoti ES poziciją. Taip pat šiais metais vyks specialus renginys šioje srityje ir e, taip pat ruošimės 2015 metams. E, taip pat vadovaujantis šių rūmų prašymų ir ECOSOC komiteto prašymų pirmininkas Barozu sutiko, kad 2015 metai būtų paskelbti vystimus metais. Tai padės mums parodyti, kaip ryštingai esame nusiteikę e, vykdyti vystimosi veiklą, e, siekti vystimosi e, tikslų ir užtikrinti sėkmingą bendradarbiavimą šioje srityje. Tikrai 2015 metais reikės jau pažiūrėti, kokios pažangos pavyks pasiekti gyvendinant tūkstantmečio tikslus. Ir atrodo, kad 2015 metai vystimosi srityje bus labai svarbus. Tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių negaliu pakankamai ilgai e, čia būti, nes e, netrukus e, vyks diskusijos kolegijoje dėl laikotarpio po 2015 metų. Jos vyks ir rytoj, o iki ketvirtadienio turime baigti kai kurios darbus, todėl atsiprašau, kad tiek trumpai galiu skirti šiam posėdžiui. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Kortas Lestra. Dvi minutės, nes tikrai turime labai nedaug laiko. Noriu apriboti kiekvieno parlamento nario kalbėjimo laiką. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu trumpai. Man taip pat netrukus reikės išeiti. Visų pirma, ačiū komisijos nariui už pristatymą ir paaiškinimus. Kiti metai, manau, bus metai, kuomet visi europiečiai, visi 500 milijonų europiečių jūsų klaus, ką jūs veikiate, ką jūs veikiate Europoje ir kitur. Anksčiau jūs jau minėjote, kad komisija eis nauja linkme ir rūpinsis augimu ir vystimusi privačiajame sektoriuje. Žinoma, šiomis dienomis komisijos narys negali kalbėti vien tik apie ekonominį augimą. Jūsų e, darbo tikslas e, turėtų būti padėti labiausiai skurstantiems. E, ir vienoje kalboje jūs minite tokius dalykus kaip privačiojo sektoriaus labų vykdomi veiksmai. Turime galvoti visų pirma apie pagalbą, turime užtikrinti tvaraus augimo pagrindą. Aš tam pritariu, bet turi, turiu paklausti, kokią kainą. Pone Pievalks, atrodo, kad 2014 metų programoje yra didelių spragų ir manau, čia verta būtų apibriežti, kad turime omenyje, kai kalbame apie privatų į sektorių. Ir taip pat paminėti, koks dėmesys bus skiriamas skurdo mažinimo problemai pagalbai labiausiai skurstantiesiems e, ir paramai mažiausiai pasiturinčiams šalims. Kad visa tai būtų įgyvendinama tinkamai, reikia apibrėžti e, veiksmų sritį, kaip, e, tarkim, yra padaryta Kinijos atžvilgių. Reikia pagalvoti apie tai, kaip viską tinkamai suplanuoti, kad privatusis sektorius taip pat įdėtų pakankamą indėlį į e, vystimąsi, į vystimosi veiksmų įgyvendinimą. Ir vystimosi, žinoma, reikia kalbant ir apie privatų į sektorių, tačiau taip pat reikėtų apibrėžti, kokiu įmonių kaip partnerių mums reikia. Salaris, um, thank you Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad šiek tiek vėlavau. Dalyvavau sesijoje su komisijos pirmininku ir tarybos pirmininku. Norėčiau trumpai, taupydamas laiką, papasakoti apie svarbiausius punktus. Kalbant apie 2013 metų darbo atvarkę, jį reikėtų, šį klausimą reikėtų spręsti šiais metais ir ateinančiais metais, aš manau, jog reikėtų skirti prioritetą patikimaus fondo steigimui, siekiant pręsti e, nepakankamą maitinimo problemą. Būtina tai padaryti prioritetu. Mes nebegalime ignoruoti lyčių genocido klausimų. Visame pasaulyje yra dingę 200 milijonų moterų. Remiantis jungtinių tautų duomenimis, komitete šį rytą Apie tai diskutavome ir komitetas netrukus parlamente paskelbs savo nuomonę šią temą. Komisija privalo reaguoti. Mes neturime teisės nutraukti kažkieno gyvybę dėl to, kad tas asmo yra motriškos lyties. Džiaugiuosi dėl to, kad komisija aktyviau veikia, e, siekdam, siekdama sumažinti e, katastrofų riziką bei reaguojant į jų padarinius. Teskite darbą ir toliau. Jeigu galime išleisti 3 eurus mažindami katastrofas, katastrofų patrinimus, tuomet mes galėsime sutaupyti 12 eurų. Ir tikrai turėtume skirti daugiau lėšų katastrofų padariniams mažinti. Tai yra tik tai viena iš sričių, kur veiksmingai yra skiriama vystomoji pagalba. Mes tikrai turime sustiprinti koordinavimą ir suderinamumą, reguliariai vertindami įgyvendintus tikslus ir mūsų veiksmų padarytą poveikį. Komisijos tyrimas parodė, kad iki 6 milijonų milijardų eurų per metus galima sutaupyti įmantis tokių veiksmų. Kita priežastis – kalbant apie lyčių genocidą. Žmonės yra įsitikinę, kad vyrai yra ekonomiškai svarbesni. Mes turime kurti kitokią kultūrą. MVI privačiame sektoriuje e, čia taip pat galėtų daug nuveikti, bet dėja jau turiu baigti. Ačiū. Monsieur Görens, vous avez la parole. Deux minutes. Pana Gerans, jūs, jūs žodis jums dvi minutės. Žiūrėk. Dėkuoju, ponia, aš turiu tris, tris dalykus pastabas. Pirmiausia, tai dėl politikos nuseklumo. Teigiama, kad komisija be jokios abejonės nuo dabar iki, iki, iki rugsėjo parengs pranešimą apie politikos pasilikos suderinamumą, nuseklumą ir aš manau, kad teisingai supratau, kad e, ataskaita pranešimas mažiau svarbus negu komunikatas, o komisija parengė komunikatą, kad pabrėžtų, kaip yra svarbu politikos suderinamas mūsų darbe. Antras dalykas dėl ES atsakomybė, kadangi tai yra lyderis vystimosi srityje ir manau, kad taip patvirtinė ir komisija, ir išorės veiksmų darbo tvarkėje tai atsispindi ir vyksta dėrybos dėl direktyvos dėl biomasės įtraukimą į elektros energijos gamybą. Ir aš pasinaudoju progą galėtumas pasakyti, kad taip mes e- esam, kad yra prieš tai, kad yra permetam ES resursai į į besistančias šalis, bet reikia traukti ir kitus veikėjus, kad jie tą patį darytų. Nes jeigu mes prisidėsim prie šalių vystimo jų plėtros, tai reikia užtikrinti, kad rezultatai būtų tinkami būtų teigiami ir aš manau, kad reikėtų tęsti mūsų veiksmus ir praktiškai dėsiekros darbas jau baigėsi, labai nedaug laiko liko iki terminų pabaigos, taigi norėtume, kad apie tai pasakytumėt ir dar trečias dalykas. Aš sutinku su poniu Džeremič, kuris yra jungtinių tautų asamblėjos pirmininkas. Aš sužinojau, kad yra keturios Europos valstybės, tai yra trys ES narės - Italija, Negri, ne, Vengrija, Airija, kurios e, dabar ruošiasi e, įvykdyti su, vesti susitikimą ir ar jūs koordinuojantį šitų trijų šalių pastangas ir taip pat prisideda Norvegija, kuri nėra, e, nėra narė, bet prisideda prie ES bendrosios rinkos. Vienaus. Dėkuoju. Dabar, ponai Pilbelk, jums šešias minutės atsakyti šitas klausimas, po to bus antras raundas, kad įtilptų į 30 minučių. A, tumis... Na, atsakydamas ponui Kortezui, tikrai jokių bejonių nėra, kad joks skurdas e, nėra išleistas iš mūsų akių. Bet jeigu pasižiūrėtume į Afriką prieš 50 metų, galėtume pasakyti, kad tikrai turėtume stengtis, kad ateinančiais metais šalis pačios galėtų spręsti skurdo problemą. Būtina spręsti konkrečius klausimus, kurie galėtų pakeisti šalį. Tai yra svarbu, kalbant apie maisto saugą, žemės ūkį, maitinimą tikros investicijos yra į švietimą, tam, kad šalis turėtų galimybę išeiti iš skurdo. Taip pat kalbant apie privatų sektorių, aš manau, jog svarbiausia turėti gebėjimus, nes atstumas tarp privataus sektoriaus ir žmogaus teisų nėra toks didelis. Jeigu mes suteiksime galimybės privačiam sektoriui, taip pat padidinsime žmogiškosius gebėjimus žmogaus teisų srityje, nes matome, kad Tai nėra vien tik tai pagrindiniai tikslai, bet tai yra priemonės siekiant spręsti skurdo problemą. Taigi mes tikrai užtikrinsime, kad kreipsime didžiausią dėmesį į tai. Toliau kalbant apie prastą maitinimo padėtį, ypač Afrikoje. Ja. Iš tikrųjų, žemės ūkis, maisto sauga ir maitinimas bus pagrindiniai sektoriai daugumoje Afrikos šalių. Todėl mes remiame horizontales priemonės. Esu įsitikinęs, kad turėtume išlaikyti tokį pagreitį, pasižiūrėti, ar yra tokie poreikiai, bet šiandien maitinimas apima visas mūsų politikos rytis ir manau, jog mes turėtume taikyti tokias priemonės. Kalbant apie e, lyčių genocidą, mes ir toliau tam skirsime didžiausią dėmesį, tai yra labai svarbus klausimas negalime jo išleisti iš akių. E, bus parengti rezultatai ar darbinis dokumentas. Mes e, vykdome tyrimus 40 šalių ir e, tyrimai rodo, jo galima sutaupyti 6 milijardus. Taigi yra vykdomos lyderystės šalių programos E, toliau kitas klausimas. PCD pranešimas mums yra svarbus komunikacinis įrankis, svarbu taikyti tinkamą požiūrį. Iš tikrųjų, mes planavome jį patvirtinti spalio mėnesį. E, vis dėlto apgailestauju, bent jau mano kabinetas teigia, jog galbūt tai bus geriausias laikas jį paskelbti, bet tai yra labai svarbis rytis. Toliau kalbant apie ES ir kitų veikėjų e, galę rengiant įvairius dokumentus. Vienas yra sąranga po 2015 metų, o kita e, e, tikriausiai bus paskelbta e, šiais metais. Procesui vadovaus Nigerija, Jungtinė karalystė ir Indonezija ir tikiuosi, kad procesas vyks tinkamai. O kalbant apie mūsų pastangų koordinavimą, mes siekime dirbti su visais, taip pat mąstančiais, tačiau taip pat ir su naujai iškylančiais donorais, tiek kiek tai yra įmanoma. Ačiū. Dėkuoju, o dabar suteikiu žodį patys savo dviems minutėms. Vakar e, vystimasi komitetas e, vykdė klausimus dėl e, suderinamumo ir šitos, šito, po šito posėdžio mes turėtume gauti komisijos komunikatą dėl paskolų ir, ir paramos suderinimo. Mes norime sformuoti savo nuomonę šią temą. Aš norėčiau grįžti prie to, ką jūs pažadėjote pradinėme klausime. Jūs pažadėjote identifikuoti valstybės narės kurios nevykdo įsipareigojimo mokėti 0,6 BVP. Ar jūs asmeniškai užtikrinote, kad jos laikytųsi žodžio? Ir jūs taip pat sakėte, kad tai nėra esmė, kad padėti, padėti šalims, jeigu yra švaistami jų gamtiniai resursai ir matome, kad šiais laikais žemės grobimas tęsiasi ir kad mes nematome tam jokio prisipriešinimo. Mes taip pat matome, kad partnership agreements ir toliau yra stumiami, bet jeigu pavyzdžiui, AKR šalis yra prieš. Taigi, kaip jūs supranta šitas prieštaravimas, kaip jūs juos analizuojant ir kokie yra sunkumai, su kuriais jūs susidurėt, jeigu jūs ir ar jūs galite ką nors pakeisti ar ne. Ir mes taip pat konstatuojame, kad nėra suderinamumo. Vystimos srityje jūs žadėjote, kad jūs koordinuosite įvairius išorės politikos aspektus Europos Sąjungoje, bet mes matome, kad su Zimbabve, Madagaskaru, kad e, yra laisvosios prekybos susitarimai, kuriems gyventojai nepritarė. Tai koks būtų jų su atsakas? jeigu yra tokie o, interesų konfliktai jie, ir jie tęsiasi, ir ką jūs asmeniškai padarėte, kad užtikrintumėte, jog 208 straipsnis, sutarties straipsnis būtų e, gyvendinimas ir kad būtų politikos nusiklumas. O dabar suteikiu žodį ponui, poniai Sargentiniai. Ačiū pirmininkė. Pirmojo atsakymų raundo metu girdėjau, kad komisijos narys sakė, kad privatusis sektorius ir žmogaus teisės yra tarpusavėje glaudžiai susiję. Ir e, kaip suprantu, jūs norėjote pasakyti, kad įmonė investuos tik tai tą šalį, e, kurioje e, yra įtvirtinta teisinė valstybė, kurioje paisoma žmogaus teisė. Ir manau, kad tai yra tiesa. Tačiau vis dėlto dažnai pradedame klaidinkai e, vertinti e, tai, kaip veikia e, ta teisinė valstybė, iš kur atsirado tas demokratinis klimatas toje šalyje. Europos Sąjungos pagalbos ribos išnyksta ir ima atrodyti, kad pačios įmonės gali užtikrinti teisinės valstybės principą. Manau, kad vis dėlto tos valstybės, kurioms e, yra skiriama vystimosi pagalba, palaikytų e, teisinę valstybę ir e, ją kurtų sudarytomis sąlygomis, o įmonės gali tik tai padėti valstybei. Kas dėl vystimosi pagalbos dabar ir. Yra mano šalyje yra taikomas standartinis lygis mažiau nei 0,01 e, procento ir manau, kad tiek šis vystimosi pagalbos komitetas, tiek komisija vystimosi pagalbos rytyje turi iš naujo apgalvoti savo poziciją Dabar e, jau e, reikia įsakyti nuomonę dėl vystimosi visose politikos e, kryptise, kurios daro poveikį vystimuisi. Aš tuoj baigsiu pirminkę, tiesiog noriu pateikti pavyzdį, kad yra siūlomas uh, konfliktinis teisės aktas dėl mineralų ir šiuo metu jis yra svarstomas ir tikimas jį paskelbti iki kalėdų. Manau, negalima būtų tam pritarti, kaip, reikia, kaip reikės užtikrinti, kad vystimosi paužiūrių vis dėlto užtikrinsime besivystančiose šalise tvarę kalnakasybą. Labai ačiū. Pone mm, komisijos nariai, dabar jūs turite galimybę atsakyti klausimus ir padaryti išvadą. Ačiū pirminkė. Na, dėl finansavimo priemonių derinimo, jūs e, teiravotės dėl komunikato. Aš manau, kad mes tęsime darbą šioje srityje ir pateiksime papildomų paaiškinimų, ką turėjome omenyje, kalbėdami apie dotacijų ir paskolų derinimą. Čia kaip ir nieko nauja ir dabar e, yra e, vykdomas toks derinimas per investicinės priemonės ir įvairius fondus Afrikoje, bet kitą savaitę Paminėsiu, kad parlamentas yra nepatenkintas e, informacijos toka dėl e, finansavimo priemonių derinimo, dėl to, ką aš esu nuveikęs. Aš e, įvykdžiau savo pažadus. Visų pirma, 0,7 procento tai netgi įtraukiame į DFP išvadas. Taigi galėčiau sakyti, kad ir aš esu nusipelnęs šioje srityje, kad 0,7 procentų lygis yra išlaikomas. Taip pat pagalba e, šalims e, yra tesiama, turint omenyje tą 0,7 procentų lygį, taip pat e, yra šalių, kurios daro pažangą. Mes dabar jau imame kalbėti gerokai griežtesnėmis formuluotėmis, griežtesnė kalba, pakeitėm savo kalbą. Tai jau nebėra susijęs su solidarumu, tiesiog e, konkrečiai kreipiamės į ES piliečius, norime užtikrinti augimą, darbo vietas, tokia yra tendencija ir e, ataskaitos bus e, teikiamos vadovų tarybai ir kitur pristatomos atskaitingumas yra užtikrinamas, e, kas dėl 0,43 e, procento e, bendro nacionalinio produkto, tas lygis irgi yra išlaikomas ir manau, kad komisijos nuomonė į priekį einama tiek greitai, kiek mes sugebame, darome viską. Geriausias pasiūlymas e, buvo e, komisijos nario e, Mišelio Barnie dėl skaidrumo ir tas pasiūlymas buvo patvirtintas. Žinoma, dabar ne viską pavyksta įgyvendinti, kalbant apie mokesčių slėpimą. Mes uh, nuolat užtikriname, kad apmokestinimas būtų vienas iš prioritetinių sričių mūsų darbo tvarkėje. FAO mm, mums, talkinant, parengė mm, gairias dėl tvaraus žemės naudojimo yra siekiama užtikrinti kuo geresnį apsirūpinimą maistu, e, sutelkiant ypatingą dėmesį į e, mažus smulkius ūkius. Uh, Ir manau, kad atsižvelgiant į visą tai, mums visai neblogai sekasi. Šiais metais sulaukime įvairių pokyčių, bet mūsų partneriai e, ne visada nurodo, kokiu problemu e, yra e, regionės plėtros srityje ir taip toliau. Pastarųjų metų komisijos susitikimų metu jau pradėta minėti kai kurios konkrečius klausimus, kurie kelia nerimą mūsų partneriams valstybėms. Bet kas dėl priekybos susitarimų, jų tikslas yra dviejopas. Visų pirma, e, aiškus finansavimas ir aplinkos apsauga pagal ES ir PPO normas. Ir tai yra itin svarbu, nes kitaip e, kiltų rizika bet kokiams investicijoms, jeigu nebūtų laikomasi PPO taisyklių. Taigi e, mūsų valstybėms partneriams pačioms yra naudinga sukurti skaidrų, aišku režimą kad viskas būtų aišku. O dabar, kai vyksta paskutinis etapas, paaiškėja, kad ne viskas yra gerai. Dabar dėl regioninės integracijos. Um, Afrikoje tarp regionų um, paskirstama tik apie 10 procentų ir manau, kad būtent dėl to e, yra e, neužtikrinamas tolesnis augimas. Mes kalbėdamėsi su savo partnerėmis, kitomis valstybėmis visuomet prašome jų pasakyti, kas konkrečiai nepatinka, kas konkrečiai e, nepavyksta ir e, norime e, įsiklausyti mūsų partnerių pastabas, konkrečiai ko nepavyksta įgyvendinti. Ir jeigu turite kokiu nors pasiūlymu, prašom, galime viską atidėti, jeigu, tarkim, nesiseka ką nors įgyvendinti. Ir e, komisijos e, susitikimų metu e, paaiškėja, kad vis dėlto šiokią tokią pažangą pavyksta pasiekti. Europos Sąjunga yra įgyvendinusi nemažai pokyčių uh, ir Cecilija Malmstram atsakinga už migraciją, komisijos narys atsakingas už žemės ūkį, patvirtina, kad e, pokyčių yra nemažai. Taigi visuomet galime žiūrėti į stiklinę kaip į mm, pusiau tuščią ar pusiau pilną. Ir e, manau, kad verta vis dėlto laikytis optimisti, optimistiškesnio požiūrio ir e, pastebėti tuos pokyčius, kuriuos pavyko įgyvendinti. Uh, Galime pagalvoti apie tai, kas įvyko Bangladešė. Priekybos komisijos narys e, aiškiai pasakė, kad tai yra nepriimtina ir darome spaudimą ne tik Bangladešui, bet ir kitoms šalims, kad jos laikytųsi TDO standartų ir e, kreipiamės taip pat į mūsų valstybės narės, kad jos laikytųsi socialinės atsakomybės standartų. Kas dėl teisės aktų, dėl mineralų, aš visuomet remiu skaidrumą ir e, šiuo e, teisėkros pasiūlymo atžvilgiu ta, tos, to paties paužiūrio laikausi. Manau, kad e, jeigu bus e, pateiktas toks pasiūlymas, jis bus pakankamai ambicingas ir jis bus aktualus mūsų valstybėms partneriams. Ačiū. Donc, il me reste plus qu'à remercier. Man belieka tik tai padėkoti ponui komisijos nariui už tai, kad jis atėjo pas mus ir kad atsakė į mūsų klausimus. Kita kartą aš esu įsitikinus, kad mes turėsim daugiau laiko ir galėsim daugiau laiko jums skirti. Dėkuoju, panė komisijos nariai. Ačiū. Pour les votes, on n'est pas nombreux. Oui.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 Mes tęsime mūsų komiteto darbą, perinime prie balsavimų ir dabar prašau e, e, patikrinti savo balsavimo korteles. Pradedame patikrinimą. Balsavimą pradedam. Le vote est ouvert. Pradedam. C'est ça.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 Trūksta dar dviejų. Dienu, vienas asmo dar nebalsavo. Ir galime sakyti, kad balsavimas baigtas. Tik dabar visi balsavo. Taigi mes balsuojame dėl apribojimų. E, žuvininkystės varšymų teritorinėse vandenyse, viduržymė juodojoje jūrose. Kas už kompromisinį e, pasiūlymą, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Trečioji pataisa, kas už, kas prieš, kas prieš kas susilaikė, e, pritarta ketvirta pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktoji pataisa už, prieš, susilaikė, pritarta. Šešta pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šešta pataisa, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta pritarta. Mes balsavome dėl, balsu, balsuojame dėl visos pakeistos nuomonės. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl šių klausimų. Balsavimą pradedame, pradedame elektroninį balsavimą. Balsavimas baigtas. Taigi pritarta vieningai. Sveikiname pranešėjus. Sveikinu save pačią. Dabar Nagojos protokolas dėl biologinės įvairovės konvencijos dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais, nėra pataisų, balsuojame dėl viso protokolo, dėl nuomonės, toks koks yra pateiktas, kas už prieš. Pritarta. Elektroniniu būdu pasitikriname. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Balsuojama dieningai. Sveikiname pranešėjus, nuomonės pranešėjus. Gaila, ponios Gres nėra. Dabar um, balsuosime dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžininkai dėl sąžininkai ir teisingos naudos gaunamos jos naudojam. Čia buvo daug pataisų, kas 27 pataisa, kas už, kas prieš, susilaikė ar balsuojama už visus, taigi pritarta 27 pataisai. 28 pataisa, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 29 pastaba, pataisa, kas už, prieš, susilaikė. Manau, kad reikia patikrinti elektroniniu būdu balsavimą. Pradedame. Balsavimą baigiame. Pritarta. 30 pataisa, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 31 pataisa, kas už, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 32 pataisa, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 33 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 pataisa, kas už, prieš, kas susilaikė. Reikia patikrinti. Stojame dėl 34 pataisos elektroninį būstų. Vasavime pradedame. Pasavime baigiame. Pritarta. 35 pataisa, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Gerai, pasitikriname 35 pataisa, elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 36 pataisa, kas už, prieš susilaikė pritarta. 37 pataista, kas už prieš susilaikė pritarta. 82 pataisa, kas už prieš susilaikė atmesta. 83 pataisa, kas už prieš susilaikė, pritarta. 38 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Bastome kartu iki 39-40-41 pataisimo. Ar visi pritarė? Taigi, kas už šitos tris pataisas, prieš, susilaikė, pritarta. 84 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 85 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 42 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 43 pataisa, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. bus 44 nuo 44 iki 46, 44 šešta pateista kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 47 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 48, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 49, už, prieš, susilaikė pritarta. 50 pataisa už prieš susilaikė atmesta. 51 pataisa kas už prieš susilaikė pritarta. 52 pataisa kas už prieš susilaikė pritarta. Pone Gerins, jūs prašote žodžio. Taip, kadangi yra visa eilė pataisų, kurie siūlo pranešėjas, tai galime manyti, kad galime dėl jų balsuoti kartu. Ir čia yra vėlgi dešimt pataisų, pranešėjo pataisų. Visuomet galime pabandyti, mes laimėsim laiko. mikrofoną. 53 à 50. 53, 56 pateista kas už. Prieš susilaikė pritarta. 57 pataisa kas už. Prieš susilaikė pritarta. 58 pataisa kas už. Prieš susilaikė pritarta. 59 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 60 už, prieš, susilaikė, pritarta. 86 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 86 pataisa patikriname elektroniniu būdu. Pasavimą pradedame. trūksta vieno balsu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 87 pataisa, kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar grupuojam, ar galima grupuoti 61. Nuo 61 iki 63 pataisos. Trys pataisos, kas už prieš susilaikė pritarta. 64 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 65 už, prieš, susilaikė, pritarta. 66 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 67 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 68 už, prieš, susilaikė, pritarta pritarta. 69 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 88 pataisa kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 70 už, prieš, susilaikė, pritarta. 71 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 72, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 89 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 73 už. Nuo 73 iki 79, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 80 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dėl konstituojamosios dalies, ar galima bals, grupuoti ir balsuoti kartu? Ne, ne už visus, bet nuo pirmos iki devintos pataisos. Taigi antroji pataisa, kas už? prieš susilaikė pritarta. Trečia pataista, kas už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirta pataista, kas už, prieš susilaikė pritarta. Penkta pataista už, prieš susilaikė pritarta. Šešta pataista už, prieš susilaikė pritarta. Prašom pasitikrinti. Gerai dėl e, septintos pataistos, e, septinta, aštunta, devinta, kas už prieš susilaikė pritarta. Dešimta, vienuolikta, dvylikta pataisa, kas už prieš susilaikė pritarta iki 12 pataisos. 13 pataisa už prieš susilaikė pritarta. 14 už prieš susilaikė pritarta. 15 pataisa už prieš susilaikė pritarta. Galbūt aš ne visai mačiau. Toliau 15 pataista, pasikinam elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tai buvo 15 pataisa atmesta. 16 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 už, prieš, susilaikė, pritarta. Galima balsuoti kartu 18, 19, 20 pataisa. Iki kiek galima grupuoti? Iki 20. Taigi 18, 20, skaitant už, prieš, susilaikė, pritarta. 20, 21 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 22 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 23 pataisa, už, 23 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 24 pataisa, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 25 pataisa, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 26 pataisa, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Toliau dėl, dėl prietų, dėl citatų, pirma pataisa, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės, pakeistos nuomonės. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Ir dabar e, pradedam balsu, elektroninį balsavimą. Balsavimas pradedamas. Il reste encore deux personnes. Dar du žmonės turėtų balsuoti. Dar vienas. Balsavimas baigtas. Taigi 13 už, 10 prieš, niekas nesusilaikė. Vos vos. Dabar balsuosime dėl inovacijos tvartant tvaraus augimą bioekonomiką Europai. Pirma pataisa, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antra pataisa, kas už, bus stojame kartu. Taigi antroji pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečia pataisa, už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtoji pastaba, pataisa kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penkta pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šešta pataisa, balsuojame dalimis, dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dėl antros dalies, kas už, prieš, prieš, susilaikė, atmesta. Aštunta pataisa, kas už, prieš, susilaikė. Reikia patikrinti. Aštuntoji pataisa. Pasitikriname elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septinta pataisa, kas už? Prieš susilaikė pritarta. Devinta pataisa, kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dešimta pataisa, bals, dvi dalis, balsuojame dėl pirmos dalies, kas už? Prieš susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuolikta pataisa, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Nuo 12 iki 14 pataisos kartu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 15 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 16 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 dapatysa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 19 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 20 už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. dėl pakeistos nuomonės, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Elektroniniu būdu balsuojame, balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, pritarta vieningai. Sveikinu, puikiems prane, sveikinimai pukiems pranešėjams. Dabar balsuosim dėl lyties genocido dinkusios moteris. Pirma pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antra pataisa, kas, ir, kas už, prieš, susilaikė, pritarta mokesčių dėl antrosios pataisos balsavimas dalinis dėl pirmos dalies. Kas už? Prieš susilaikė. Manau, kad atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. Trečia, jų pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. E, šešta pataisa, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. Septinta pataisa. Prašome pasitikrinti. Taip, taigi dėl šeštos pataisos elektroninės balsavimas pasitikrinimui. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Šešta pataisa yra priimta, jai pritarta. Septintoji pataista, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Žodinė pastaba, antra, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 pataisa, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 13 pataisa, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 14 pataisa, kas už, š, prieš, susilaikė atmesta. 15 pataisa už, prieš, susilaikė, pritarta. 16 už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 pataisa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta pritarta. 18 patiksta, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Žodinė pastabė pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 19, 20 patysta, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Balsuojame dėl pataisytos nuomonės, dėl visos, visų dokumento, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Elektroninis balsavimas patikrinimui, pradė, balsavimą pradedame. Le vote est clos. Balsavimas baigtas. 21 už, niekas nepasavo prieš, vienas susilaikymo balsas. Sveikiname, sveikiname ponę Kretų, kurie atliko tokį puikų darbą. E, bravo. Taigi, baigime balsavimą, pasimkite, nepamirškite savo kortelių kitam balsavimui. Ça va Les gens vont partir.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 Dabar trijų minučių pertrauka. Nous allons maintenant reprendre. Tęsime mūsų darbą ir periname 23 darbo turkės punkto, tai yra vystimosi politikos darnos instituciniai aspektai. Ir tai labai svarbus pasikeitimas nuomonėmis su pilietinės visuomenės atstovais. Ir žinome, kad Europos Sąjunga turi visą eilę mechanizmų ir, ir priemonių, kurios leidžia mums vykdyti kontrolę ir žiūrėti, kokia yra, e, kokia yra darnos politika. Tai atitinka 203 sutartis. SSV sutartį, taip pat 12 e, kotonų sutarties punktą, taip pat E, poveikio vertinimo analizės ir žmogus teisų hartyje, nors bet vis dėlto visuomet egzistuoja didžiulis atotrukis tarp ketinimų, kurios yra skelbiamos e, teisės aktuose ir tarp to, e, tos, taryb, to, to, tos realybės, kuria patinka asmenys, kaip išgyvenantis vystantiose šalyse, tai reikia stiprinti procedūrinius mechanizmus, reikėtų stiprinti įvairias priemonės ir jas taikyti vietoje, ten, kur mes esame įsipareigoję, kad politika būtų sklandi ir suderinta. Europos parlamentas vaidmina, vaidina šioje srityje ypatingai svarbą vaidmenį ir Europos komisija yra atsakinga už tai, kad būtų vykdomi įsipareigojimai, e, kurios prisėmė šitoje srityje ir ar komisijos nariai vykdo savo įsipareigojimus, ar taip pat vykdomi kotonų sudarties prievolės. Ir mes e, galime kartu su vietos institucijomis daug nu, prisidėti prie politikos suderinimo, plėtros politikos suderinimo ir tai apima labai plačias konsultacijas ir institucinis, institucinis debatus tiek įsivyščiusios tiek besivystančiose šalyse. Ir šitą pasikeitimas nuomonėmis nurodo, kaip mūsų pranešėjas, nuolatinis pranešėjas, ponas Gerens, jis teigia, kad tikrai yra pagerinta dabartinė institucinė sąranga. Ir aišku, būtina pakviesti ir Concord atstovus, ir Europos parlamento platformos atstovo, taigi ponia Laura Sullivan, Action Aid, e, kuri atstovauja Concord. Mes sveikiname jūs atvykusius, bet dabar aš suteikiu žodį ponui Gerans, e, tai yra nuolatinis vystimosi politikos atstovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai dėl dviejų priežasčių. Jūs žinote, kaip vyko diskusijos, vienas dalykas, antras dalykas, tai Concord atstovų dalyvavimas, nes Concord tikrai labai aktyviai dalyvavo mūsų diskusijose, atitinka mūsų valią, kad e, reikia tęsti dialogą dėl politikos suderinamumo. Ir mes norėjome susitikti su nacionaliniu parlamento atstovais. Ir aš dabar iš karto norėčiau suteikti, kad būtų žodis suteiktas Konkordui ir norėčiau, kad mm, jie pasakytų išsameu, pasakytų išsameu, atviriau. Ir toliau kitas dalykas, kaip yra ketinama tęsti veiklą, kaip ketinama rasti būdų suderinti vystimosi politiką e, ateityje ir aš taip pat kviečiu Konkordą, e, kad jie e, pasiūlytų mums temas, kad mūsų dialogas vyktų aktyviai. Tai tiek. Thank you very much. Um, just to... Labai ačiū. Aš esu Laura Sullivan, atstovauju čia Briuselėje tarptautinės institucijas ir mes dirbame dėl vystimusi politikos darnaus institucinių aspektų. E, tikrai norėčiau pritarti tam, ką šiandien sakė baroninė Catherine Ashton ir iš tikrųjų būtų, buvo labai naudinga atvykti čia iš, kar, iš karto prieš jai pasirodant ir vėliau taip pat išgirsti ir jūsų užduosimus klausimus Catherine'ai Ashton. Šiandien Google e įvedžiau PCD, pasinaudojau Google vaizdais ir kągi gavau. Pirmiausia, gavome point cloud data, tai yra lyg ir tam tikras bylos um, vaizdas, toliau mes matome kosmetikos dizaino pavyzdį ir toliau matome e, dar katyčių vaizdelį. Taigi norėčiau šiek tiek paaiškinti, kai sakome PCD arba uh, E, vystimosi politikos darna, e, žmonės tai įsivaizduoja labai vairiai. Pirmiausia, jie labai sutrinka, o kiti galbūt tiesiog iš nuobodulio užmiršta. Taigi mūsų darbas yra padaryti taip, kad žmonės suprastų, apie ką mes kalbame, kai kalbame apie vystimosi politikos darną. E, ši sritis yra susijusi su socialiniu teisingumu, su žmogaus teisėmis, su sažiningumu, su tuo, jog negalime paimti iš vieno ir atiduoti kitam. Mes nuolat turime apie tai žmonėms priminti Vystimusi politikos darna turi būti politinis klausimas, viskas turi prasidėti čia. Todėl džiaugiuosi, kad jūs galėsite šiandien kalbėti su Katarina Ašton ir iškelti šios klausimus. Žinoma, labai svarbu, kad politinė valia būtų paversta realiais pokyčiais, realiais veiksmais. Taigi, taigi kodėl mums yra reikalingi mechanizmai? Pirmiausia, prevencija. Prevencija yra geriau negu kad e, jau padėties taisimas, e, toliau reikia pajėgti veikti, kai jau tai įvyksta, ir trečia, reikia suvokti, kada kitai iš tikrųjų įvyksta. Taigi pasižiūrėkime, ką mes veikiame siekdami šių trijų tikslų. Pirmiausia, prevencija. ES lygių mes vykdome daugybę ex ante ir poveikio vertinimų. Žinote, kad tai yra prievalė vis atsižvelgiant į visus pagrindinius vystimosi politikos darnos pasiūlymus, reikia vertinti vystimosi poveikį, Danija atliko tyrimą, kuris užtruko labai ilgai ir tam prireikė daugybės pastangų. Dviejus metus, nuo 2009 birželio iki 2011 metų buvo vykdomas tyrimas ir tik 7 iš 77 poveikio vertinimų iš tikrųjų tyrė, e, koksgi bus poveikis. Mes savo užduodame klausimą, kodėl. Kodėlgi taip yra, kad mes negalime uh, parengti netgi poveikio vertinimo tyrimų iš anksto, tam, kad matytume, ar yra kažkoks poveikis ar nėra. Ar tai yra susijęs su politinės valios trūkumu. Žinome, kad praėjusį gegužės mėnesį buvo pasirašytos tarybos išvados, pagal kurias yra reikalaujama, kad vystimosi politikos darna remtųsi įrodymais. O kaipgi mes tą galėsime padaryti, jeigu neturime poveikio vertinimo tyrimų? Taigi tiems, kurie dirba su poveikio vertinimu, jie žino, kaip reikia atlikti vystimos analizę. Galbūt reikėtų kažkokių delegacijų, kuriams jiems tai padėtų, jeigu jie nesugeba, ar kitų būdų. Ar iš tikrųjų trūksta tik supratimo? Mes žinome, kad vystimosi politikos darna nėra tiesiogiai paminėta gairėse, kuriuose nurodoma, kaip reikėtų atlikti poveikio tyrimą. Sakoma, jog reikia žiūrėti vystimasi, bet ten nesakoma, kad tai yra susijęs su vystimosi politikos darna, o tai yra įsipareigojimas pagal Lisabono sutartį. O ką galėtume pasakyti apie antrą tikslą? Komet norime nustatyti, jog buvo pažeistos teisės, kadangi tai daugiau mažiau nutinka, kuomet e, neatsižvelgiama į vystimosi politikos darną. Jūs šį rytą kalbėjote apie, manau, biokūrą ir mes turime neseną pavyzdį iš šių metų kovo mėnesio, kuomet e, energetikos generalinis direktoratas e, iš savo vieną, kaip vieną iš reikalavimų nurodė žiūrėti į tai, kaip yra prieinamas maistas, kokios yra darbo sąlygos ir Koks kitas yra poveikis e, dėl vystimosi e, siekiant įgyvendinti atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvą. Norėčiau pasakyti, jog ši direktyva iš esmės nustato 10 procentų tikslą atsinaujinantiems energijos šaltiniams, daugiausia biokūrui, e, kurį reikia pasiekti 2020 metų. E, tai reiškia, jog mums reikalinga žemė, mes vis labiau einame į besivystantį pasaulį tam, kad gautume šią žemę, mes einame į maisto rinkas ir tiesiog iš žmonių burnų atimame maistą ir taip pat pažeidinėjame žmonių darbo teisės. Šiame konkrečiame tyrime nebuvo atliktas joks praktinis tyrimas, O ką nesiniai padarė generalinis DEFCO direktoratas, buvo atlikti tyrimai Senegalė ir Tanzanijoje ir energetikos generalinis direktoratas konsultavosi su ECOFIS, su konsultacinė įmonė. Ir čia yra naudojamasi akademinėmis žiniomis ir atrodo, kad e, tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, e, OECD, Pasaulio bankas nedalyvavo atliekant tyrimą. Tyrimas e, apžvelgia tik tai 2010 metų laikotarpį. Tai yra tik tai tie metai, o metais anksčiau buvo priimtas, priimta energetikos direktyva. Taip pat vargiai be pažvelgiama į tai, kokį poveikį padarė kainų, maisto kainų kilimas ir kiti dalykai. Norėčiau Jums pasakyti, kad ekspost stebėsina neveikia. Uh, Trečias dalykas - spręsti e, tiesiog, su tiesioginiu poveikiu susijusius dalykus. Iš tikrųjų, būtina, kad e, tos bendruomenės, kurioms yra daromas poveikis, galėtų užsimti vystimosi politiką. E, pavyzdžiui, Kenijoje Italijos kompanija norėjo eksportuoti biokūrą į Europą. Uh, Ir žmonės šiuo metu negali dėl to niekur kreiptis. Mums reikalinga surasti būdą, kuriuo galėtume nustatyti, kas vyksta praktiškai kažkurioje šalyje ir kaip reikėtų patobulinti ES politiką. Čia didelės galimybės turi ES delegacijos, tam, kad jos galėtų gauti tokią informaciją ir nukreipti ją į Briuselį. Manome, jog tai yra puikia proga, kuri šiuo metu yra prarandama, kadangi delegacijos, kuriuose dalyvauja vietos pilietinės organizacijos, galėtų iš tikrųjų kalbėti apie ES vaidmenį tose šalyse, apie vystimosi politikos darną. Na ir baigiant, mes privalome spausti ES vadovus tam, kad užtikrintume, kad mūsų priemonės e, siekiant e, padėti piliečiams Europoje už jos ribų e, nebūtų bevaisės. Labai trumpa skaidrė, aš jums jas vėliau žinoma ir taip atsiųsiu, tačiau yra geras pavyzdys Danijos parlamente, ten buvo siekta sukurti tam tikrą politiką ir buvo kviečiami visi ES ministrai rinktis į ministrų posėdžius ir būtent e, suteikti jiems galimybę apsvarstyti vystimosi politikos darną. Aš manau, jog tai būtų gera praktika turinti potencialo. Dar keletas skaidrių. Kokios yra mūsų rekomendacijos Europos parlamentui ir jums kaip vystimosi komitetui? Pirmiausia, yra pats laikas kalbėti ir raginti e, imtis politinės valios. Mes tikrai turime žinoti, kad politinis įsipareigojimas aukščiausiame lygyje yra būtinas. Kągi sako vadovai, ką jie daro apie tai, ką sako Katarina Ašton ir ką jie daro. Uh, Ta pati galima pasakyti Barozui ir komisijos nariui Piembalksui. Mes turime padaryti taip, kad Europos taryba, Europos komisija būtų atsakingi už ES veiksmus praėjusiais metais. Mes manome, kad tokios delegacijos turi atlikti vaidmenį, e, tačiau mes vis dar laukiame laiško, kurį pasirašys Europos komisija ir taryba, tam, kad žinotume, kokiamis gairėmis reikėtų vadovautis. Mes jau laukime pusę metų, tai kiekgi dar reikės laiko, kol galėsime veikti praktiškai. Mes turime pasiekti pažangos dėl atkūrimo mechanizmų, kadangi tik tokiu būdu mes galėsime atkurti teisingumą. Ir taip pat turime e, rengti diskusijas dėl to, kas vyks po 2015 metų kalbėdami apie vystimąsi, mes nekalbame vien tik tai apie finansavimą, mes e, nekalbame vien tik tai apie tai, jog e, nereikia padaryti žalos. Vystimosi politikos darna taip pat čia turi žimti vietą. Ir galiausiai e, jūs jau esate pateikę daugybę pasiūlymų, reikėtų juos stumti toliau į priekį. Po 2014 metų pranešėjas turi turėti pakankamai gebėjimų, pakankamą personalą tam, kad galėtų vykdyti savo veiklą po 2014 metų. Mes manome, jog labai svarbu tai tęsti ir aš sutinku su tais, kurie tai sakė, jog ne vien tik tai vystimosi komitetas tai turi daryti, taip pat ir kiti komitetai. Taigi visi komitetai turi dėti pastangas, kad tai galėtų tikrai įvykti tam, kad e, galėtų prisidėti ir kiti svarbus europarlamentarai iš kitų komitetų. Aš kalbėjau su užimtumo komiteto nariais. Būtent e, mes turime padėti su tais, kurie iš jūsų esate aistringai nusiteikę šiuo klausimu. Turime bendradarbiauti su kitais komitetais. Mums yra reikalingas e, pranešėjas, e, taip pat reikalinga jungtinė Europarlamentinė asamblėja, tam, kad būtų galima būtų renkti ir, e, rinkti įrodymus ir iš kitų parlamentarų šiais klausimais. Jūs jau e, žengite gerą žingsnį pirmin, tačiau reikėtų sustiprinti ryšius tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų tam, kad mes galėtume dirbti ties vystimosi politikos darnos klausimais. Ir taip pat reikėtų įtraukti į darbo tvarkę ir poveikio vertinimo studijas. Taip pat reikėtų dalyvauti uh, E, šiais metais arba galbūt ir kitais metais e, būsimoje e, poveikio vertinimo gairių peržiūrėjimo procedūroje nereikėtų, kad nebūtų paminėta vystimusi politikos darna. Taigi tai yra žingsniai, kuriuos jūs galite žengti. Tiek būtų dabar ir su malonumu sulauksime jūsų klausimų. Ačiū. Thanks. <clears throat> Merci beaucoup. Labai dėkuoju. Taigi dabar e, parlamento nariai gali pasisakyti, gali prašyti žodžio, išklaus, kai išklausėme ponės Loros Sullivan pranešimą. Tai buvo labai stingas, energingas pasisakymas, tai tikrai irgi labai svarbu. Bon, Monsieur Görens ponė Gerans. Aš norėčiau sureaguoti į vieną dalyką, vieną dalyką šito pranešimo. Aš norėjau jūsų pastabų, tai tikrai buvo labai malonu jūsų klausytis, malonu energingas pasisakymas. Kai dėl termino dėl kalendoriaus. Aš norėčiau pateikti šiek tiek informacijų. Prieš jums atvykstant mes susitikome su ponu Pilbalks, kaip tai buvo mūsų struktūrinio dialogo pasikeitimas nuomonėmis ir aš uždavėjom klausimą, tai buvo klausimas dėl to, kokio kokį pra, da, dokumentą komisija mums par, parengs rugsėjo mėnesį ir jis tiki, kad komisija tą dokumentą parengs vėliausiai iki spalio Mes, bent jau aš, jeigu galiu pažadėti pranešti savo nuomonę komisijai, ir aš tikiu, kad komitetas yra svarbesnis, reikšmingesnis negu paprastas pranešimas. Mes norėtume, kad komisija šitam dokumentui suteiktų atitinkamą statusą, kad tai nurodytų, kaip svarbi yra, kokia svarbi yra tema, mūsų darbo tema. Antras dalykas, mes jau turėjom keletą susitikimų komitete ir mes kalbėjom apie vieną ar kitą klausimą ir kadangi tai vėl iškylanti tema, tai iškyla visuose susitikimuose su komisija ir aš, e, kai sutiksiu su ponia Aštun, aš irgi užduosiu panašų klausimą. Mes taip pat turėjom susitikimą, mes susitikom su išorės reikalų klausimais, tai buvo e, seminaras ir jis taip pat galėtų būti organizuojamas iki vasaros pradžios, iki vasaros atostogų ir šito tame susitikime aš norėčiau, kad jūs dalyvautumėte ir neštumėte savo indėlį, kaip ir šiandien. E, tematika sukasi apie metodus. Ir aš manau, kad būtent jūs galėtumėte pasiūlyti mums temą, bet manau, kad būtų naudinga, kad Konkorte taip pat pasisakytų dėl metodų, kuriuos, kuriems jūs norėtumėte teikti pirmenybę. Ir aš manau, kad taip pat būtų gerai pakviesti ką nors iš ESP, kurie e, vykdo vertinimą, tai yra svarbiausia institucija, kuri turi galių šitoje srityje, jie pateikia e, vystimasi pagalbos e, politinį vertinimo metodus, reikia juos apsvarstyti ir Pana Kristin Estis dalyvauja visose įvykiuose, renginiuose, kurie organizuojami mm, Paryžiuje, SPO šitai srityje. Taigi būtų gerai, kad kas nors pasisakytų ir pasiteikėstų nuomonėmis ap, su mumis apie šitą vykdomą darbą. Ir aš taip pat žinau, kad naujasis mm, SBO vystimosi komiteto pirmininkas, naujasis pirmininkas atvyks pas mus ir tai būtų tikrai puikiai proga išsakyti visus klausimus. Tai tikrai tai yra darbas, kuris neturi sustoti parengus pranešimą, bet kuris bet šitas pranešimas arba komunikatas bus paskelbtas, paskelbtas visuomeniai ir manau, kad tai bus sausio arba vasario pradžioj vėliausiai. Pranešim, dėl pranešimo projekto galima pasuoti čia, komitete ir galima apsvarstyti pasiūlymus, kurios tų atstovų, kurie dalyvauja mūsų, e, mūsų, mūsų diskusijose, ar tai būtų komisijos atstovai ar atstovai tų dialogų, su kuriais mes, kuriais mes vykdėme, tai tokios būtų mano pastabos ir aš manau, kad kolegija pasakys savo nuomonę, bet aš nor, tik noriu pasakyti, kad aš, ne aš nu, nustatau politikos darną, bet aš e, bendravau su ponė pranešėja, ponė Štyborg ir jie tikrai labai daug žino, aš manau, kad reikia tokio dėmesį skirti ne, vie, ne tiek metodams, bet esmiai. Nereikia susitelkti vien tik ties metodais. Tai yra nepaprastai svarbu, nes mm, nuo dabar iki kadencijos pabaigos jau nebebus, nėra teisėkros iniciatyvos tai išskyrus tų, kurios yra kalbama tik tai apie 2015 vystimosi metus Aš buvau paskirtas pranešėjai iš ryto ir tai vėlgi yra dar viena galimybė, kuri atspindėtų politikos darną mūsų diskusijose. Dėkuoju. Tai- Dėkuoju, o dabar suteikiu žodį ponui Gustafson. And I will speak in Swedish, so... Kalbėsiu švediškai. Taigi, jeigu nesuprantate švediškai, siūlau užsidėti ausinės. Yeah, number two, yes. Okej. Okay. Eh, jag vill tacka dig så jättemycket för... Labai ačiū už jūsų pranešimą. Jis buvo labai aiškus. Ir labai dėkoju už tai, už tai, kad kalbėjote apie labai apčiuopiamus dalykus. Manau, mes kaip politikai daug ko galėtume pasisemti iš jūsų pasisakymo. Jame buvo paminėta nemažai turinio prasme svarbių dalykų. Uh, kalbėjote apie tai, kas yra svarbu jums, kalbėjote labai aiškiai apie tai, kas jums yra svarbu. Norėčiau padėkoti jums už tai, kad esate čia ir apskritai visoms organizacijoms, nes jūs padedat mums kaip politikams. Jūsų darbas yra labai naudingas, jūsų žinios. Uh, yra labai praktinio pobūdžio, jūs be to keičiatės e, tomis žiniomis tarpusavyje ir mes e, pasinaudodami jūsų darbų galime patys konkrečiau dirbti. Taigi labai ačiū už tai. Apskritai galėčiau tik teigiamų dalykų e, pasakyti, galbūt galėtume gauti jūsų pranešimą tas skaidrės elektroniniu paštu, kad galėtume turėti jas, mums tai labai bus naudinga mūsų darbe. Ačiū. Dabar sutikiu žodį komisijos atstovai. Pone Stenka Debiastova. Uh, thank you, Madam Chair. Ačiū pirminkė. Norėčiau taip pat padėkoti Konkordui už puikų pranešimą, kuriame buvo įsakyta tikrai labai daug pasiūlymų, kurie yra aktualūs ir mums pripažįstame uh, taikomų metodų uh, svarbą mes šiuo metu atliekame e, poveikio vertinimą ir patys ieškome naujų metodų, kaip būtų galima pamatuoti įvairių politikos krypčių poveikį. Mm, tai nėra paslaptis, visi apie tai žino, mes daug bendradarbiaujame su ECD ir mm, prieš atvykdami čia kaip tik gavome naują e, kvietimą dalyvauti susitikime su ECD mm, šalių lygmenių aptarti maisto klausimus. Mes e, jokių e, konkrečių sprendimų dar neradome, kaip patobulinti metodus e, ir šiuo metu neturime rašto delegacijai, bet jis yra rengiamas. Komisijai tokie dalykai yra užtrunka kiek ilgiau, kai reikia bendradarbiauti su kitomis institucijomis, e, taigi prašome dar truputį palaukti. Ir e, labai e, prašytume pasinaudoti jau nuveiktų darbų, nesukurti papildomos naštos, o mes savo ruoštų aptarsime ir apgalvosime delegacijų pastabas. Jau šiandien daugelį dalykų minėjo komisijos narys ir aš jų nekartosiu. Tai dar kartą noriu Jums padėkoti. Ačiū. Merci. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį išorės veiksmų tarnybai, kurią atstovauja ponas Felix Fernandešo, kuris pasakė nusakė savo viziją, išorės reikalų tarnybos viziją apie mm, vystimasi politikos darną. Merci, Madame Jolie. Dėkuoju. Dėkuoju Laurai už pasisakymą ir sutinku su ponu Gerons, kad tikrai buvo pilnas užsidėgymo. Manau, kad mes visi esam panašiai užsidegę ir žinome apie tuos sunkumus, kaip sunku vykdyti tokią išsame darbuotvarkę, ypač delegacijos, kurios neturi, neturi pakankamai darbuotojų savo darbui, bet aš e, turiu pasakyti, kad komisija dirba kartu su DEFCO generaliniu direktoratu ir rengia instrukcijas delegacijoms ir tai yra susiję ne vien tik tai su e, šalių vyriausybėmis, bet ir piliečių organizacijomis, kaip geriau dalyvauti darbe ir kaip geriau brengti pranešimus, bet tai nėra tikrai lengva. Ir reikia tikrai nustatyti tinkamas gairės. Mes dirbam šitoje srityje ir kai, kai kažką turėsim, mes jums pranešim. Voilà, je vais redonner la parole. Ir dabar e, norėčiau vėlgi suteikti žodį piliečių atstovams, taigi žodis jums. Ačiū. Noriu atsakyti pirmiausiai, pono Gerins, e, pasisakymą mes e, tikrai labai norėtume prisijungti prie jūsų organizuojamo seminaro atelje. Tikrai galima padaryti didelę pažangą dirbant ties konkrečiamis temomis. Uh, E, konkrečiomis rytimis, kuriuose reikia pokyčių, naudojant atitinkamus mechanizmus. Aš e, negaliu kol kas paminėti konkrečios temos, nes apie tai bus plačiai diskutuojama Konkordo organizacijoje, bet e, rengiame ataskaitų, kuri kaip tik tuo metu turėtų pasirodyti. Joje aptarsime Ar e, kodėl, dėl kokių priežasčių politikos darnos nepavyksta užtikrinti įvairiose teminėse srityse? Aš kol kas e, jums neminėsiu tų temų, noriu, e, kad būtumėte suintriguoti, kas dėl komisijos ir išorės veiksmų tarnybos pasisakymų. Tiesą sakant, manau, kad e, su abiem šiomis institucijomis mūsų santykiai yra labai geri ir labai džiaugiamės, kad jie rimtai žiūri į mūsų darbą ir veiklą šioje srityje lauksime gairių, e, apie kurias mums praneš delegacijos e, ir Nu, tikimės, kad ir šis komitetas, ir komisija labai rimtai e, žiūrės į tai, kas bus po to, kas bus po delegacijų. Taip, e, bus daug informacijos, bet kas bus su ją daroma, kaip bus užtikrinama, kad iš tikrųjų būtų įgyvendinamos uh, korekcinės priemonės ir mm, dar kartą dėkuoju Jums, mes norėtume ir toliau tęsti dialogą su Jumis, o jeigu Jums reikės konkretesnių pavyzdžių, mes žinoma galėsime juos pateikti. Dėkuoju, ponė Gerans, Jūs keletą žodžių norėtumėte užbaigti. Aš manau, kad Konkordo atstovė pateikė puikias išvadas, aš tik tai noriu pasakyti dėl vieno punkto, kurią ką tik minėjom. Ir mes kalbėjom apie tą vertinimo perimetrą, apie tai, kaip turėtų būti vertinama politikos darna. Aš aiškinu, kad mes norime žinoti, kokią, kokią poveikį daro mm, Europos Sąjungos ir mm, valstybinarių politika valstybių vystimuisi ir galbūt Pavyzdžiui, gera ES veikla, jai gali būti nepritarta ir gali būti prasta veikla mūsų, e, mūsų kai kurių partnerių ir tai tikrai parodys labai neigiamą įvaizdį. Taigi čia mes turim sutarti dėl metodo. Aš laukiu komisijos pasisakymų ir e, jų komunikato ir išorės reikalų tarnybos E, nuomonės, nes tai yra esminis dalykas. Dėl paprastos pažasties, atsižvelginti tai, kad ES yra pati, pats didžiausias veikėjas, institucinis veikėjas e, vystimosi srityje, tai jos atsakomybė yra didžiulė ir tai yra atsakingas veikėjas visų pirma. Dėl to reikia vertinti, teisingai vertinti jos politikos poveikį, nes Tai yra ypatinga atsakomybė ir tai pasireiškia ypač diskusijose, kurios mes dalyvaujam ir e, ypač e, kalbant apie tūkstantmečio vystimosi tikslus ir taip pat vystimosi tikslus po 2015 metų. Ir e, tikrai dėkoju piliečių organizacijoms, dėkoju ypač poniai Sulivan. Ačiū. Taigi, aš noriu pasveikinti delegaciją, kuri ką tik atvyko, dalyvauti mūsų komiteto darbe. Tai yra politiniai lyderiai, Sudano politiniai lyderiai, kurie buvo pakviesti, kuriuos pakvietė mūsų biuras, e, parlamentų delegacijos, e, permitinės demokratijos klaidos biuras. Taigi, mes sveikiname jūs ir po kelių minučių pas mus ateis komisarė ponė Aštan. Taigi, baigėm darbo turkės punktą dėl mm, vystimosi politikos darnos institucinių aspektų ir mes, aš galiu tik tai užtikrinti, kad su mūsų nuolatiniais pranešėjais ir šitas punktas niekada nebus išplėtas iš mūsų darbo atvarkės. Taigi dėkuoju Jums labai. Mes dabar e, baigėme savo darbo atvarkės kai kurios klausimus. Pone, aš turėtų atvykti 17.30, taigi dabar turiu dar trauką iki 17.28. Taigi pradėsim 17 val. 28 minutės. Ačiū.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 Chers collègues, je vous invite à vous asseoir. Gerbiami kolegos, prašyčiau visus sėstis į vietas. Reikia pasiruošti prieš atvykstant vyriausiai įgaliotiniai Ešton.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 Sąjungos vyriausiaje įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotoja. Sveikinu ją kasmet lankantis mūsų komitete. Pone Ešton, mums visada malonu su Jums padiskutuoti. Visuomet laukiame Jūsų čia, kad pasikeistume nuomonėmis. Jūsų tarnyba vaidina labai svarbu vaidmenį rengiant politiką, ypač kalbant apie uh, veiklą susijusią su bendradarbiavimo ir vystimosi priemonė ir Europos vystimosi fondu. Be abejo, mūsų komitetui visą tai yra labai aktualu, kadangi kartu vykdome e, tą patį projektą, siekiame to paties tikslo, norime gyvendinti visą tai e, besivystančiose valstybėse, dalyvaujant e, valstybėms narėms. Jūsų apsilankimas čia šiandien, ponė, yra pačiu laiku, pačiu laiku dėl to, kad užsienio reikalų taryba šiandien posėdžiavo ir šyrit e, kalbėjo kaip tik apie vystimosi klausimus. Ir visų pirma, e, norėčiau, kad išgirsti šiek, šiek tiek apie šitų dis, diskusijų esmę. Ir buvo pateikta visa eilė labai svarbių klausimų, apie kurios kalbėjo mūsų komitetas per pastarosius mėnesius. Tai yra po, vystimosi politikos darna, vystimosi politiką ir politiką po 2015 metų. Ir mes tikrai su dideliu dėmesiu klausėme ir dabar aš norėčiau iš karto sutikti žodį poniai Ašton, žodis jums. Thank you very much. Labai ačiū. Man tikrai labai malonu būti komiteto posėdį ir vėl jūs pamatyti, ponia Žali. Dėkoju komitetui, sveikinu jį nuveikus tiek darbo. Žinau, kad šioje salėje yra ir jaunųjų lyderių iš Sudano. E, tikrai mums didelė privilegija, kad lankotės šioje salėje, dalyvaujate mūsų diskusijose. Tikiuosi, jūsų kelionė čia buvo sėkminga ir maloni. Ir tikiuosi, kad e, mums visiems jūsų vizitas bus naudingas. Norėčiau skirti šiek tiek laiko tam, kad informuočiau jūs apie tai, kas įvyko šyrit. Kaip žadėjau šiam komitetui ir valstybėms narėms, e, tikrai dabar yra nustatyta vystimosi tarybos e, formacija ir e, data Kalbėjome šiandien apie darbo tvarkę iki 2015 metų ir po 2015 metų. Kalbėjome apie vokiečių darbo tvarkę ir, kiek žinau, komisijos narys Piebalks šiandien jau buvo jūsų posėdėje ir aptarė daugelį šių dalykų. O aš pratęsiu jo mintis. Generalinio sekretoriaus pavaduotojas su mumis aptarė tikslus po 2015 metų Birmos, e, Mianmaro ir Afganistano klausimus. E, žinote, kad e, svarbiausia yra tai, kas yra siejama su tūkstantmečio tikslais ir Rio plus 20 programa. Vis dar reikia nemažai nuveikti, kad mūsų partneriai įgyvendintų tūkstantmečio vystimosi tikslus ir mes turime pasiruošti tam, kas bus toliau. Šiandien taryba patvirtino išvadas dėl e, vystimosi ir dėl e, visos 2015 metų programos e, Europa, Europos Sąjunga vieningai sutelks visas pastangas ties viena veiksmų sistema. Dėrybos buvo nelengvos, bet dėl to tai yra tikras triumfas, kad pavyko užtikrinti politikos darną. Noriu padėkoti komisijos nariui Piebalks ir visai jo komandai už šiuos pasiekimus. Minėjome, kad tikslai turi būti globalūs ir universalūs visuotinės svarbos, kad būtų atsižvelgta į visų valstybių interesus, įskaitant ir besivystančios ekonomikos šalis, plėtojant kontaktus, kalbėjome apie demokratinės teisės, teisinės valstybės principus, žmogaus teisės. Tai turi būti svarbiausi principai ir taika ir saugumas turi būti būtinos sąlygos, kad būtų užtikrintas tvarus augimas. Visi turi dalyvauti šiame procese ir parlamento indėlis į šį procesą bus itin svarbus. Tikrai lauksiu e, pono Kačmarek e, pasirodysiančio pranešimo šią temą. Dar vienas aptartas klausimas buvo pokyčių darbo tvarkė ir naujausia informacija apie jos įgyvendinimą ir pažangą, programuojant um, finansavimo priemonės 2014-2020 uh, metais. Andris ir aš manome, kad taryba ir Europos parlamentas turi, būti, turi vaidinti vienodą vaidmenį um, šioje veikloje ir todėl prieš uh, posėdį uh, pranešim jums naujausią informaciją apie dabartinę padėtį. Kaip žinote, norime, kad vystimosi e, politika būtų aiški, e, strateginio pobūdžio įsami ir nuosekli, kad e, jos poveikis būtų didžiausias. Kaip jau minėjau, pripažįstama, kad tvarus, tvarus vystimasis nėra įmanomas, kai yra konfliktų, todėl būtinai reikia užtikrinti taiką ir saugumą. Daug kalbėjome apie bendrą programavimą ir iki 2014 metų šis procesas turi baigtis 20 šalių ir tikimės, kad per kelis ateinančius metus įsitrauks dar kelios valstybės partnerės. Aš noriu patikoti valstybėms narėms, kad jos parėmė bendrą programavimą per savo sostinės. Žinoma, taip pat labai, labai svarbus klausimas buvo Etijopijos klausimas 13 ambasadorių pasirašė bendrą e, strategiją su Etijopijos vyriausybė ir e, norėčiau paminėti delegacijos vadovą Xavier Marshall, e, kuris prieš kelias dienas mirė, netrukus vyks jo laidotuvės ir tikrai jis mums labai padėjo, dirbant Afrikoje, dirbo labai daug ir man Tikrai labai gaila, kad jo netekome. Noriu išreikšti užuojautą jo šeimai ir artimiesiams. Taip pat noriu padėkoti e, ir Jums už paramą. Nelengva įtikinti kitus bendrai e, programuoti, užsimti bendrą programavimo veiklą, e, užtikrinant politikos nuoseklumą ir požiūrį, kurio mums kaip tik reikia. Taip pat baigėsi 11 EDF bendrasis susitarimas, dalyvaujant valstybėms narėms ir aš norėčiau padėkoti ministrams, kad jie ir toliau yra pasiruošę bendratarbiauti ir um, tai yra susijęs su uh, 30,5 milijardų eurų. Uh, Žinau, finansavimas yra labai svarbus ir žinau kartu, kad e, jūs ir aš manome, kad tas 0,7 procentų lygis yra labai svarbus. Mes visi lyginame e, tai tą padėtį, kurioje esame su tą, kurioje galėtume būti. Ir nepaisant ekonominės krizės, ES išlieka viena svarbiausių galių Europos, e, tai yra pasaulyje. Uh, bet vis dėlto paramos kiekiai, mastai mažėja. Ir norėčiau paraginti mus visus laikytis paramos pažadų. Taip pat labai svarbu, kad tai darytume tam, kad užtikrintume pasitikėjimą mumis tuo, ką darome. Reikia pagalvoti apie tai, kaip mobilizuoti daugiau išteklių iš kitų šaltinių. Reikia įtraukti privatų į sektorių ir kitus šaltinius ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonės apie tai, ką mes vadiname finansavimo priemonių derinimu. Ir galiausiai dar porą žodžių apie Afganistaną ir e, Birmą Mienmarą. Apie tai taip pat kalbėjome šiandien. Pone Žoli, e, jūs labai aktyviai dalyvavote diskusijose dėl padėties Afganistane ir jūs ir aš žinome, kad artimiausių metų galbūt prasidės tas perinamo laikotarpio galutinis etapas. Dabar e, turime atkreipti e, pagrindinį dėmesį būtent į vystimąsi ir susitarti su valstybėmis narėmis, kad paramos lygis būtų bent 200 milijonų eurų per metus kaip e, e, bendro paketo dalis. Manau, kad turėtume įgyvendinti dešimties metų strategiją Afganistanui. Žinoma, turėsime įveikti būsimus sunkumus, turime padėti Afganistanui ir kitoms šalims kurti institucinę sąrangą. Sa steigti institucijas, užtikrinti, kad veiktų teisinė valstybė ir kad e, tinkamai veiktų institucijos, reikia užtikrinti tinkamą koordinavimą Afganistane, turime užtikrinti, kad mergaitės mokytųsi mokyklose, kad e, veiksmingai būtų dirbama teisingumo, žmogaus teisų ir kovos su korupcija srityje. Ir e, reikia užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamos tinkamai. Kaip jau minėjau, dėl Birmos ir Mienmaro E, buvo atsisakyta visų anksčiau taikytų sankcijų, bet žinome, kad reikia dar nemažai ką nuveikti. Žmogaus teisės, kova su skurdu, e, taikos užtikrinimas, e, įtampos mažinimas, pusiausviros tokos mažinimas, pilietinės visuomenės vystimasis. Žinau, kad tie pokyčiai bus nelengvi, tačiau turėtume ir toliau dėti labai daug pastangų, kad įgyvendintume šiuos tikslus. Padvigubiname pagalbos kiekį e, iki 150 e, milijonų eurų ir e, tikiuosi, kad pavyks išlaikyti aukštą pagalbos lygį. Aš vadovausiu darbo grupiai lapkričio mėnesį, kurioje uh, dalyvaus įvairių finansų įstaigų, ES institucijų, Europos parlamento e, ir e, verslo bendruomenės atstovų, e, kad suplanuotume politinę ir ekonominę paramą šiai perinamai laikotarpį išgyvenančiai šaliai. Mes padėjome kaiminėms šalims ir turime tą patį dabar daryti kitose regionuose. Pone Žoli, galėčiau pakalbėti ir apie kitas rytis, bet čia sustosiu, kad galėčiau atsakyti į klausimus. Ačiū Žinau, kad ponas Mičelas norėtų. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju baronienę Ašton. Na, esu tikras, kad yra daugybė klausimų, kuriuos reikia aptarti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tikrai labai džiaugiuosi tuo, ką sakėte apie vystomąją pagalbą. Mums yra tikrai reikalingas reikalinga asmenybė šioje srityje, kad įgyvendintume savo tikslus ne vien tik tai tam, kad mūsų išlaidos mažėtų, bet taip pat, kad sumažintume išlaidas. Keli klausimai dėl Sirijos ir dėl ginklų. Ar tai bus palikta kai kurioms valstybėms narėms, kokio požiūrio laikysis sąjunga dėl armijos Sirijoje, kokia yra pozicija? Katastrofų rizikos mažinimas. Aš tikrai džiaugiuosi, kad komisija dabar imasi daug aktyvesnio vaidmens yra apskaičiuota, kad už kiekvieną išleistą eurą mes e, gauname atgal keturis. E, Kinijoje buvo išleista keli milijonai, o sugrįžo 12 milijardų. Žinau, kad e, Val, komisarė Valstrom susitiko su kitais komisijos nariais ir paprašė, kad ši darbuotvarkė būtų vykdoma. Mes turime užkirsti kelią katastrofoms. Ir norėtume paprašyti, kad tai taptų jūsų darbotvarkės svarbiausiais prioritetais. Kitas dalykas, parlamente mes girdėjome klausimus apie lyties genocidus, šiandien parlamente girdėjome nuomonę šiuo klausimu, taip pat ir moterų komitetas rengia nuomonę E, lyties genocido klausimais, jungtinių tautų apskaičiavimais apie 200 milijonų moterų visame pasaulyje yra dingę be žinios dėl priverstinių abortų ir kūdikių žudimų. Kinijoje lyčių santykis yra 120 e, berniukų, 100 mergaičių 2005 metais. Ta pati galima pasakyti apie Šiaurės Kiniją. Tačiau tai nėra išskirtiniai atvejai tik tai tose teritorijose. Moterys žudo kūdikius, jeigu tai yra mergaitės. Šis klausimas yra žinomas ir būtina, kad kažkas jums susispręsti šį klausimą. Aš manau, jog mes tai turime daryti. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Kortės Lastra. Oye? Sí y gracias por estar aquí. Eh, bueno, todos sabemos de su compromiso personal con la. Ačiū. Mes visi žinome apie jūsų asmeninį įsipareigojimą, kalbant apie bendradarbiavimą vystimosi srityje. Ir žinoma, mes taip pat žinome apie jūsų kaip komisarės didelį indėlį. Suprantu, jog kai keliaujate, kai susitinkate su kitais žmonėmis, jūs visuomet kalbate apie uh, bendradarbiavimą vystimusi srityje, aš manau, jog jums svarbu dalyvauti visomis progomis. Ir yra dokumentas, kuris žiūri į e, praėjusių trijų metų veiksmingumą šioje srityje. Aš žinau, jog buvo nuveiktas didelis darbas, tačiau žinau, jog galbūt nepakankamas yra matomumas, netoks, koks norėtume bent jau. Savo komitete mes kalbame labai daug apie koordinavimą tarp EEAS ir tarp išorės veiksmų tarnybos, AFKO komiteto ir savo pačių politikos vykdymo. Ir priejome išvados, jog mums visiems labai svarbu veikti kartu, dirbti ranką rankom tam, kad surastume bendrą strategiją. Bendras strategijas. Mums reikia tęsti šį darbą ir mes jau matėme teigiamų poslinkių. Mano klausimas jums būtų toks. Mūsų vyst vystimosi politikos nuoseklumas. Na, žinote, mes darome pažangą, pasiekime pažangos, tačiau jį vyksta lietai. Taigi norėčiau jūsų paklausti, kalbant apie šių politikos krypčių nuoseklumą, koks būtų jūsų vaidmuo kaip vyriausiosios įgaliotinės. Mes norėtume, kad būtų padarytas, padaryta pažangos, tačiau jos reikia pasiekti jau šiuo metu. Žinau, jog tai yra komisijos dėmesio centre, mums reikia siekti pažangos, žinome, kad kyla problemų susijusių su sektorinėmis politikomis, kalbant apie, pavyzdžiui, prekybą ir vystimasi. Tai ką būtų galima padaryti, tobulinant padėtį šioje srityje taip pat? Ačiū. Flot, Mr. Gerens. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Gerens. Dėkuoju, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau pasidžiaugti ponės Ešton dalyvavimą pas mus. Mes įgyjome tam tikros patirties, dirbdami kartu. Iš pačių nebuvo lengva, to neslėpsiu, bet Dabar aš tikrai norėčiau žinoti ir norėčiau pasakyti, kad tikrai labai mm, mm, situacija pagerėjo. Jūs Ką tik sakykite, kad ES tai yra pasaulinių veikėjas. Mes esame svarbiausias veikėjas vystimosi politikoje ir mes, aišku, nes taip mums reikia iš to gauti kažkokias naudos. naudos. Mes esame patik, patikimas partneris, bet mes patikim pavojus, kurį negalima nepaka, nei, ne, neįvertinti. Ir šitame dialoge reikia kalbėti apie ES vaidmenį pasaulyje, taip pat ir karinė, karinį požiūrių. Taip pat kalbant apie strategiją, ekonominis planas mūsų yra realus, bet reikia žiūrėti, kokie ir yra kiti, kiti veikėjai, kitas svarbios valstybės, kurios dabar yra kylančios. Tačiau dar, dar vienas rytis, reikia daryti aišku skirtumą. Ir bėme pasaulyje e, tai nėra pakankamai daroma. Mes turim žinoti, kas yra daroma ir žinoti, ir, ir kad mes turime būti matomi. Ir dalykas yra e, paprastas. Mes e, tikrai dar įnešam didžiulį indėlį. Mes esam e, didžiausias donoras vystimosi politikoje pasaulyje ir reikėtų taip, kad taip ir liktų, bet reikia reikėtų, kad 28 mm, veikiai veiktų kartu ir užtikrintų darnę politiką, bet na, aš šiandien norėčiau pakritikuoti valstybės narės, kurios įrodo, rodo tam tikrą, sakyčiau, veidmainiškumą ir yra tokia dviprasmybė atsiranda, ypač kalbant apie būsimus įsipareigojimus, e, kad užtikrinant, kad mes būtume didžiausias donoras vystimosi politikoje. Ir tai aš sakau po e, susitikimo šiandien ir susitikimo vystimosi ministrai e, skiria didelį procentą lėšų klimato kaitai. Tai ne mūsų idėja, bet tai, ką reikėtų investuoti į tai, kad kas reikia jau e, pakeisti padėtį, taisyti padėtį, klimato kaitos padėtį, bet tai turėtų ateiti iš išorės, mes neturėtume švaistyti savo lėšų. Na, mėginkime sutelkti savo pastangas ties mūsų įsipareigojimų patikimumu. Aš žinau, kad yra laikotarpis, kai tikrai mes, mūsų grėtė krizė, nesaugumas visame pasaulyje, bet dabar svarbiausia e, reikia imtis rimtų solidžių e, pastangų. Ir čia ne vien tik tai ES turėtų veikti. Aš vėl ir vėl grįžtu prie šito klausimo. Aš tikiuosi, kad išorės reikalų tarnyba turėtų padėti savo parašą ir dėl Europos vystimos sudarimo dokumento. Pasakysiu, kodėl. Susidaro įspūdis, kad mes nesame pakank, neskiriame pakankamai dėmesio kai kuriems įsipareigojimams ištikus kriziai, bet reikėtų išlikti ištikimiems principams, principams numatytams tie dokumente. Dėl to mes ir prašome, kad jūs pasirašytumėte šį dokumentą ir baigdamas pasakysiu brutaliai, kad e, kalbant apie patikimumą, apie Europą, politinės sąjungos patikimumą vystimosi srityje, tai manau, kad tai pasireiškia ir ne vien tik tai Europos Sąjunga, bet ir kitos šalis, Norvegija, tokių šalių yra daug, kurios e, dalyvaus būsimoje tarptautinėje konferencijoje. Aš norėčiau, kad ES nebūtų labai kukli, bet kad ji siektų labai tol, ambicingų, tolistiekiančių e, tikslų ir pasinaudoti savo patirtimi ir apie ją kalbėti. Kai e, reikia sutarti, ką mes galim padaryti geriau ir kuo galim papildyti savo veiklą. Ir kalbant apie atsakomybės politiką, ir mano kolega apie tai plačiau pakalbės. Ku. Labai ačiū. O dabar sutiksiu žodis pati savo. Aš taip pat turiu keletą klausimų užduoti poniai Ašton. Visų pirma, reikia konstatuoti, kad valstybių narių dalyvavimas pagalbai vystime yra 0,44 procentai BVP 10, o 42, 11 ir 39, 12 metais. Ir tai krizės kontekste ir humanitarinė pagalba, kuri yra tokia būtina, ji na, tiesiog kenčia. Ir pavyzdžiui, aš kalbuoju apie Siriją, apie pusantrų milijonų e, e, pabėgėlių, kurių iki metų galo bus 3 milijonai milijonas pabėgėlių Jordanijoje, taip pat Irako šiaurėje, Libane. Visos priemonės, kurias mes parengėme, ir lėšų mažėja, bet aš norėčiau žinoti, kokių veiksmų jūs įmetės, kad įtikintume partnerius ir tuos, kurie nepatiria sunkumų, kaip, pavyzdžiui, Vokietija, laikyti savo pažadų ir mm, išlaikyti tą 0,7 lygį. Antras dalykas, kurį noriu iškelti, tai tas nerimas, kuris, kurį patiria mūsų komitetas, kalbant apie derinimo techniką. Ir kuri turėtų padėti veikti didžiulės problemas, bet mums bai, kila baimė, kad neturtingiausios šalis yra atskiriamas, nes tas apima, aš norėčiau žinoti, ką jūs manote, kad pagalba nepasibaigtų tuo, kad bus didžiulė skolų našta neturtingiausioms šalims. Ir e, noriu skilti keletą e, minučių dėl politikos darnos, užsienio politikos, vystimosi politikos, saugumo politikos. Ir mes matome iš keletų pavyzdžių, yra pavyzdžių, nes žinome, kad padėtis Malyje yra apsunkėja dėl to, kad yra nepakankamai įsivyščiusi šalis. Taip pat Sahelio regionas, nestabilus regionas, pagalba reikalinga kaip niekada bet tai yra būtina ir Europos saugumui ir taip pat šitą regioną saugumui politikui. Ir jūs ėmėtės e, guliuoti situaciją, tai yra rytų Saharoje pavyzdžiui. Ir pagalba vystimuisi kaip saugumo aspektas mes tai matome ir Afganistane. Ir su dideliu pasitenkinimu turiu pasakyti, kad jūs išlaikote pagalbos atinikamą lygį 200 milijonų eurų iš jau keletą metų. Ir noriu pasakyti, kad man kyla nerimo dėl korupcijos lygio Afganistane. Tai yra atliktas tyrimas dėl e, Kabulo banke ir tai rodo, kad yra 900 milijonų eurų, tai yra beveik penki metai Europos pagalbos buvo pasisavinti keleto individų ir tai yra 975 milijonų, 475 milijonai iš tos visos sumos nuėjo į Dubajų, tai yra mokesčių rojų, kuris bendradarbiauja su Afganistanu, ir naudoja tuos e, pinigus, kurie buvo skirti institucijų stiprinimui ir e, yra iš šito, šito tyrimo tai paaiškėja, kad pinigai nusėda Dubajuje, nes mm, Dubajus tai yra mokesčių rojus ir jį neprasiskverbsi. Taigi e, pateikiu keletą pavyzdžių, norėjau įrodyti, kad mm, mokesčių rojaus problema yra ir dabar susijusi su vystimosi politika ir kad jeigu mes to ne, to ne, neužkirstim tap kelių, tai nes nepasiekti nieko nei Malyje, nei Afganistane. Taigi klausimas, kokiu priemonių gali planuoti jūs imtis e, sąjungos vardu, kuri nesutinka su tais mechanizmais, pagrindiniais mechanizmais, automatinių informacijos pasikeitimų sąjungos viduje, kokia bus kova su mokesčių rojumi ir tiek kovojame Europos Sąjungoje ir kokia bus, kokias bus politinės priemonės, gynapystimosi politikai. Suderinamumas tai yra reguliuoti situaciją, išspręsti konfliktus, bet neduoti privilegijų Birmai tiek kol nebus gerbiamas žmogaus teisės ir kol bus e, persikiojama musulmonų mažuma. Taigi kitas klausimas, ką jūs darote, kad būtų užbaigta, užbaigti tiems tie pavojai, kurie grėsia musulmonų mažumai Birmoje. O dabar sutikiu žodį jums, kad atsakytumėte į šitos klausimus. Prieš e, antrąjį klausimų e, turą. Thank you very much for the, the... Labai ačiū už šios klausimus. Pone Mičelai, jūs pradėjote ir, manau, uždavėte tris klausimus man. Pirmiausia, ES pozicija dėl ginklų embargo. Na, ES pozicija yra tokia, jog mes neteikiame ginklų kaip institucijos. Tai yra valstybės narės, kurios priima labai sudėtingus sprendimus. Praėjusį vakarą labai vėlai taryba susitiko, kad apsvarstytų, kaip geriausiai būtų galima paremti Sirijos gyventojus. Ir jau daugelį kartų esu sakiusi, kad labai sunku nuspręsti, kokie signalai turės didžiausią poveikį. Ir taryba nusprendė, kad, e, kaip matėte, reikėtų suteikti sąrangą e, bet kokiems sprendimams, kurie e, būtų priemiami, kad jie turėtų galios. Jūs kalbėjote apie katastrofų rizikos mažinimą. Tai yra labai svarbus klausimas. Ir žinome, kad mes dalyvaujame daugelėje programų ir žiūrime, analizuojame, kaip galėtume geriausiai paremti šalis, kad galėtume jas įgalinti um, spręsti padėtį susijusias su katastrofomis ir užkirsti kelią katastrofoms. Norėčiau Jums pateikti keletą pavyzdžių. Vienas būdas yra dirbti su skirtingomis šalimis ir sugebėti nustatyti, kaip galima nuspėti e, įvyksančią katastrofą. Tai galėtų būti žemės drebėjimas, tsunamis ar tam tikra teritorija, kur jau anksčiau buvo tam tikrų katastrofų. Žinome, kad klimato kaita taip pat yra vienas iš veiksnių, į kurį reikėtų atsižvelgti. Taip pat mes Turime daugelį programų, šiuo metu kalbame su Indonezija ir taip yra visame pasaulyje. Kitas būdas yra padėti joms e, sukurti tam tikrą situaciją, tam, kad jos galėtų rinkti informaciją ir reaguoti greitai. Kaip galima greičiau ir kad būtų galima išgelbėti gyvybės, kaip galima greičiau. Taigi viena vertus mažiname katastrofų kilimo riziką, o kita vertus taip pat sprendžiame situacijas, kuomet katastrofos pasireiškia. Ir mes abiem būdais mėginame padėti ir remti kartu su išorės veiksmų tarnyba. Jūs kalbėjote apie pinigų taupimą ir gyvybių taupimą, kas yra dar svarbiau, gyvybių gelbėjimą. Kas įvyksta su kūdikiais, mergaitėmis? Prieš daugelį metų aš pradėjau programą, jau ir anksčiau dirbau su ją Europos Sąjungoje, tam, kad galėtume padėti labiau vertinti mergaitės. Tai yra vertė, kurią turi moterys ir mergaitės e, bendruomenėse, visuomenėse, arba jos neturi. Taigi mes siekiame sukurti tokią mergaičių ir moterų vertę bendruomenėse. Mes turime daugelį programų visame pasaulyje, kur kreipiame didžiausią dėmesį į moteris, į moterų ir mergaičių gyvybės. Tai nėra susiję vien tik tai su švietimu, tai yra susiję su uh, žmonėmis, kurie savo bendruomenėse suprastų, kad moterys vaidina svarbu vaidmenį. Tačiau svarbiausia, jos yra lygiai vertės bet kurios visuomenės narės. Reikia padėti moteriams pačioms vystytis tam, kad jos galėtų perduoti tai savo pačiose, pačių šeimose ir bendruomenėse. Taigi turime tokią plačiają prasme švietimo programą. Tačiau svarbu uh, tai, kaip mes e, tai praktiškai vykdome tose šalyse, kur dėja moteris ir mergaitės nėra vertinamos ir kas gali privesti prie tokios padėties, kokią jūs apibūdinote. Pone Kortes, jūs, manau, turėjote omenyje peržiūrą, kurią vykdome. Na, Tikslas čia iš tikrųjų yra pasižiūrėti, kas veikia gerai ir kas galėtų veikti geriau. Ir pamėginti, kaip ir sakėte, rasti būdus, kuriais galėtume geriau dirbti kartu. Taigi tai yra susiję ne vien tik tai su paviršiaus peržiūra, bet taip pat ir su tuo, kaip galėtume dirbti geriau. Ir parlamento vaidmuo čia yra esminis, kadangi e, jis nėra tobulas. Žinoma, norėčiau, kad tai būtų, bet reikia rasti būdus, kaip būtų galima patobulėti, kad galėtume dirbti geriau. Jūs taip pat kalbėjote apie um, politikos krypčių nuoseklumą, apie jų visą apimantį pobūdį. Sutinku, manau, jog esminis dalykas, kurį turėtume daryti ir kuriuo tikėjau labai ilgą laiką, tačiau matau realių būdų, kuriais galėtume patobulinti mūsų darbą skirtingose politikos srityse, yra pasižiūrėti į mūsų politikos krypčių poveikį viena kitai. Politikos krypčių nuoseklumas tikrai yra labai svarbus, jeigu norime atnešti pokyčių, kadangi nesunku įsivaizduoti situaciją, kuomet vienoje politikos srityje vykdomi veiksmai galėtų daryti tiesiog nežalą kitai politikos krypčiai. Taigi, jeigu nebūsime apdairūs ir jeigu nepasižiūrėsime į kitus dalykus, kuriuos darome, tuomet vystimosi politikos kryptis nebus tokios veiksmingos, kokios galėtų būti. Taigi turime pažiūrėti, kaip dirbsime išorės veiksmų tarnyboje, e, kai mėginame remti bendruomenės ir remti pasikeitimus bendruomenėse. Mes mėginame dirbti e, ties visų mūsų politikos krypčių spektru, e, teikiant paramą švietimui, vaikų švietimui, taip pat padedant bendruomenėms pavyzdžiui, padedant e, mažoms įmonėms pradėti veikti ir teikiant paramą žmonėms, teikiant e, paramą teisės visuomenės vystimuisi, institucijų vystimuisi, kovai su korupcija, visos šios skirtingos politikos kryptis turi veiksmingai dirbti kartu. Ir tai yra viena iš tų sričių, kurią, manau, mes tikrai galime patobulinti. Ypač e, kalbant apie tas skirtingas politikos skriptis, apie kurias kalbame ir, žinoma, vystimosi komitetas apie tai kalba, taip pat ir aplinkosaugos komitetas kalba apie uh, uh, po Rio tikslus. Pone Görensai, komunikacija tikrai yra esminis dalykas. Tai yra vienas iš didžiausių iššūkių, kuriuos turėjo ES ilgą laiką kaip reikėtų pertikti tą žinią apie tai, ką mes darome, ką mes veikiame, teikdami humanitarnę pagalbą. Mes esame didžiausias donoras pasaulyje, mes esame didžiausias jungtinių tautų rėmėjas, jungtinės tautos tai sakė gana dažnai. Prisiminkite, didelė dalis mūsų paramos humanitarinėje srityje yra teikiama NVO ir jų darbui. Ir žinoma, jos tą ir pačios reklamuoja. Ir jūs e, tikrai kalbėjote apie visas priežastis, kodėl mes turėtume taip pat taip elgtis. Kalbame apie tai, jog 20 procentų išteklių turės būti skiriama klimato kaitos padariniams. Mes turėsime priimti labai sudėtingus sprendimus visą tai spręsdami. Ir Paskutinį kartą buvau suskaičiavusi 120 valstybių visame pasaulyje, kurioms e, klimato kaitos pokyčiai gali atnešti tikrai dramatiškų pasiekmių jų gyventojams. E, daug dramatiškesnių negu kad tų, e, kurie vyksta Europos Sąjungos šalyse. Tai gali būti potviniai, tai gali nuvesti prie pokyčių, dėl kurių tų šalių infrastruktūros jų net laikys per pastarosius dviejus, trejus metus mes matėme tikrai didžiulių potvinių. Taigi tokios bendruomenės e, turėtų išmokti gyventi, kuomet potviniai pasireiškia kiekvienais metais. Taip pat e, tą patį galima pasakyti ir apie sausras. Jeigu jūs gyvenate tokioje bendruomenėje, kurioje esate priklausomi nuo natūrinio ūkio, tuomet labai sudėtinga gyventi su sausra, kuri pasireiškia kiekvienais metais. Nebent reikės rasti kitokius būdus apsirūpinti vandeniu, Tačiau tai taip pat taps klimato kaitos padariniais ir tuomet tampa labai sunku nuspėti, kas nutiks tokioms bendruomenėms. Taip pat labai daug bendruomenių ir išnyksta dėl to, kad žmonės turi persikelti, dėl to, kad jie nebegali gyventi ten, kur nori gyventi. Ir tai daro poveikį šeimoms, daro poveikį vaikams. Tai yra poveikis ekonominiam e, žmonių išgyvenimui. Taigi viskas, ką sakau, yra jog kuomet mes galvojame apie klimato kaitą ir vystimąsi, aš manau, jog abu šie dalykai yra visiškai susiję tarpusavėje. Taigi turime aiškiai suvokti, kad kai kuriuose šalyse klimato kaitos poveikis tikrai atneš dramatiškų padarinių žmonių gyvenimams. Ir tai reikalauja iš mūsų mąstyti per trumpą laiką ir vidutinį laikotarpį, kaip mes galėtume paremti bendruomenės gyvenančias sudėtingomis aplinkybėmis. E, antraip mes dėl to tikrai apgailestausime. stausime mums būsinas nuoseklumas, tačiau tam mes turime pasižiūrėti, koks poveikis e, bus e, skirtingiams dalykams skirtingose mhm. politikos srityse. Kalbant apie e, nuoseklumą vystimosi srityje, aš pasitikrinau su teisininkais ir aš taip pat esu ir tarybos pirmininkė. Na ir nebuvo poreikio tai pasirašyti, kadangi Ne, nebuvo jokios priežasties tai daryti. Tai nebuvo kažkokio, kažkoks noro trūkumas. Na, turiu pasakyti komitetams, kad prašyčiau neinterpretuokite dėl to, kad aš nepasirašiau, jog man pritruko valios. Aš pasitikslinau šiandien dėl to, kad žinojau, kad ateisiu e, susitikti su jumis ir teisininkai pasakė, kad jūs e, tikrai šimtų procentų esate e, dengiama kitų Taigi tikrai nemanykite, jog tai buvo nenoras iš mano pusės. Pone Žali, jūs esate teisi, skaičiai rodo, kad procentai mažėja to, ką mes teikiame. Ir tikrai mes susidurime su sudėtingais iššūkiais ir dėl to mes turime galvoti apie tai, ką darysime. Mes esame didžiausias donoras teikiantis humanitarinę pagalbą Aš lankiausi pabėgėlių stovyklose Jordane, kalbėjausi su Turkijos ministru pirmininku vakar ir mūsų delegacijų sutiko, kad tai tiesiog siaubinga. Mes skiriame 180 e, milijonų dolerių, eurų e, paramai, tačiau tiesa yra ta, kad kai baigsis ta siaubinga tragedija, reikės pradėti atkurti šalį. Žmonės turės grįžti namo, jie turės rasti mokyklas, darbo vietas, namus, ligoninės. Mes turime padėti tautai, kuri e, patyrė katastrofą ir daugelis žmonių buvo traumatizuoti ir reikės labai daug pinigų. Pinigai bus labai svarbus. Taigi turime išlaikyti spaudimą ir mes taip ir darome visoms valstybėms narėjams, sakydami, kad įsipareigojimas, kurį padarėte, yra investicija. Tai nėra lėšų švaistimas, tai yra investicija jūsų pačių žmonių ateičiai, jūsų pačių bendruomenėms, kadangi tvirtų, gyvybingų šalių egzistavimas reiškia, jog tos šalis bus turtingos, atvyks turistai, bus puikus santykiai tarp valstybių, o šalis, kurios žlugs, atsidurs sudėtingoje padėtyje. Taigi tai yra investicija į mūsų pačių žmonių ateitį ir taip pat į tų tautų ateitį. Ir tokią žinią aš ir teikiu. Kalbant apie instrumentų derinimą, taip mes turime būti apdairūs. Uh, tai, jog reikia telkti skirtingus šaltinius, aš turiu patirties iš savo gyvenimo ir galiu pasakyti, jog mes turime būti apdairūs. Turime būti apdairūs, kad tai nesukurs šalių įsiskolinimų, tų šalių, kurios negali savo leisti. Tačiau mes turime naudoti lėšas daug kūrybingiau. Per pastarosius dviejus metus ypač aš pamačiau, jog mes turime veikti uh, gudriau, mes turime panaudoti šaltinius kitaip, e, vykdami skirtingą veiklą. Mes tą turime daryti turi, Tunise, Birmoje, Mienmare. Mes turime sutelkti skirtingus išteklius, kad galėtume nuveikti kitokius dalykus, o ne sukurti skolas. Mes turime kurti paramą, pasinaudodami švilniosiomis paskolomis ir kitais instrumentais tam, kad uh, nebūtų sukuriama tokia sistema ar, sistem, ar padėtis, kuri atneštų žalos negrįžtamai. Ir jūs, ponė Žali, kalbėjote apie nuoseklumą. Tikrai teisingai. Malės yra geras pavyzdys, rodantis, kur mūsų strategija Sahelio regione, siekiant žiūrėti į visus skirtingus poreikius, teikiant humanitarinę pagalbą, padedant žmonėms, teikiant pagrindinius maisto vandens išteklius, teikiant švietimą, pasiteisina. Mes turime žiūrėti taip pat ir į saugumo klausimus, sienų klausimus. Mes turime e, Sahelio strategiją ir tai taip pat reikalauja iš mūsų nuosekliai veikti. Jūs kalbėjote taip pat ir apie lėšas ir tikslų įgyvendinimą. Vienas iš dalykų, kurį mes darėme Somalija yra siekiant nustatyti, kur eina pinigų srautai. Reikia juos ištraukti iš piratavimo veiklos, pavyzdžiui. Ir tą patį būtų galima pasakyti ir apie korupciją. Žinau, jog šiuo metu vyksta daugybė, teikiama daugybė iniciatyvų, komisija dirba taip pat, taip pat ir G8 dirba. Ir mes pasižiūrėsime, kas bus toliau. Ir jūsų paskutinis pastebėjimas apie Birmą. Žinoma, yra daugybė iššūkių, tačiau pateiksiu jums nedidelį pavyzdį. Iš tikrųjų, tai yra sritis, kuriame mes pradėjome dirbti, tai yra policijos apmokymas. Matome, kad smurtas kylantis tose šalyse dažnai yra dėl vietos pareigūnų nesugebėjimo spręsti tokias situacijas ir nuraminti gyventojus. Turime spręsti tokias problemas, taip pat turime daryti e, tiesiogiai, dirbdami tose šalyse, padėdami šalims susidoroti su iššūkiais, kurie joms kyla. Merci beaucoup. Labai ačiū. O dabar antrasis klausimų ratas. Klausimai ponė Aštan, taigi ponė Kačmarek, žodis jums. E, dėkuoju, panė. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė Aštan, aš norėčiau pradėti visų pirma padėkodamas už tai, kad jūs priėmėte mūsų kvietimą. Ir šiandien pasijūtų tarsi būčiau jūsų kabinete, nes čia tik parlamente vyksta tiek susitikimų, kad kartais tiesiog sunka priimti sprendimą, kurį kvietimą priimti. Dabar vyks trečiasis e, susi, tikimas ir Euronest, ir ten, pani, ponė, jūs ten buvote pakviesta, bet atėjote čia ir ne į Euronest. Turiu pasakyti, kad tikrai kartais labai sunku ir aš tik labai džiaugiuosi, kad jūs galim susitikti. Kitas dalykas, ačiū už tai, ką, ponė, ką jūs ponė pasakote ir ką jūs darote konkrečiai mm, vystimosi politi pagalbai, politikos pagalbai. Tai labai svarbu, aš pasižiūrėjau į tą atlasą ir į donoro atlasą. Džiaugiuosi tai, kad ES yra didžiausia donorė ir gaila, kad tik tai keturios valstybės narės įvykdė įsipareigojimus. Reikia pagirti tuos, kurie yra gerai dirba, o ne tuos, kurie blogai veikia. Taigi Švedija, Danija, Olandija, Luksemburgas, penktoji valstybė narė, kuri yra arti, yra Didžioji Britanija. O kitoj svarstyklių pusė yra valstybės narės, kurios išleidžia 0,08 BVP e, pagalbo, pagalbai. Taigi devynis kartus mažiau negu turėtų išleisti. Ir čia galite tikėtis mūsų paramos kaip vystimosi komiteto, nes, aišku, dėkoju, kad jūs bandote pavykti užsienio reikalų ministrus, teikti pagalbą oficialiai paramos pagalbai, nes tai atspindi tai, ką ES dirba vystimosi srityje. Bet turiu vieną klausimą. Aišku, e, taip, tikrai, kad galėtume tiksliai įvertinti tūkstančiai vystimas tikslus, dar lieka daug laiko čia, kai kas tai vykdyta jau dabar, bet dalinai ir tas tikslas, kurį sunkiausiai vertinti ir bus praščiausiai e, įvertintas, tai yra globalios partnerystės kūrimas. Ir rengiantis e, nauji darbotvarkiai po 2005 metų jau yra kažkokios mintis, vizijos, ką reikėtų daryti, kad šitas partnerystės kolimas, kūrimas globalių lygmenių būtų veiksmingesnis, labiau užmatuojamas, nes mano nuomonė tai bus tikslas kurį sunkiausia bus įvykdyti. Man atrodo, kad nepaprastai svarbus tikslas, nes tai, ką darysime ateityje, reikia planuoti ateičiai jau dabar ir tai yra esminis dalykas. Dėkuoju. Merci. Dėkoju, o dabar suteikiu žodį poniu Arlaki. Madame Ashton, very simple question. Pone Ašton, labai paprastas klausimas. Žinau, kad jautriai reaguojate į klausimus dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų ir žinote, kad vyksta labai svarbios diskusijos dėl kito laiko tarp tūkstantmečio tikslų. Tūkstantmečio e, tikslų gyvendinimas buvo sėkmingas Junktinių tautų organizacijos e, kontekste ir e, kitame kontekste. Kai kurie tikslai nebuvo, buvo ne, ne vien tik visiškai gyvendinti, bet jie buvo gyvendinti iki 2008 metų, iki nustatyto termino. Dabar yra kalbama apie dar platesnio užmojo tikslą skurdo išnaikinimą iki 2030 metų. Šiuose diskusijose dalyvauja visos didžiausios tarptautinės institucijos, dauguma ekspertų. Kokia yra jūsų nuomonė apie indėlį, kurį galėtų įdėti Europos Sąjunga siekiant šio labai ambicingo tikslo? Labai ačiū. Pane Newton, dan žodis jums. Just a short question trumpas klausimas taip pat. Pone e, Žoli minėjo konkrečiai Dubajų. Mano pagrindinis komitetas yra organizuotų nusikalstamumo e, komitetas ir e, Dubajus yra labai svarbus regionas. Europoje yra labai daug padirbtų prekių ir konkrečiai Dubajus yra didžiausias pažeidėjas, nes e, per jį tranzitu keliauja daug padirbtų prekių. Jis jų nesunaikina, kaip yra įprasta, o siunčia atgal ir tos prekės paskui tiesiog keliauja kitų maršrutų. Galbūt e, galima būtų paraginti Dubajų sunaikinti tas prekes, padirbtas prekes ir ne, ne, neremti pažeidėjų. Jūs, e, ponia, kasmet e, atvykstate į mūsų komitetą e, ir aš pagalvoju, kad kadangi kitais metais vyks rinkimai, galbūt tai yra paskutinis jūsų vizitas į mūsų komitetą. Na, Tai neklausimas, tiesiog tokia pastaba, aš pagalau, gal jūs kitais metais ir ateisit vėl, bet dėl rinkimų gal ir ne. Žodis ponitoje. Grazie anche da parte mia e penso che, insomma, l'appuntamento elettorale potrà portare magari un avvicinamento rispetto alla sua presenza. Na, taip pat, gal, gal tai padeda startyti mums ir su komis, tik labai malonu girdėti, kad jūs čia, malonu, kad jūs čia atėjote, yra daugybė um, dalykų, kuris, kurie, kurie yra susijęs su mūsų komiteto veikla ir taip pat išorės um, tarnyb, reikalų tarnyba ir manau, kad tikrai reikia vykdyti bendrą užsienio reikalų politiką. Tai aišku, nelengva užduotis, bet mes bandom ir bandom iš naujo. Porą klausimų, e, vienas sudėtingesnis, kitas paprastesnis. Taigi, pirmasis. E, kai mes kalbam apie tikslus po 2015, Tai e, mums kartais atrodo, kad vis daugiau e, pabrėžima tas faktas, kad reikia siekti nuolatinių tikslų, išlaikyti nuolatinius tikslus, bet reikia parengti metodologiją, e, kaip pasiekti šitų tikslų, o jeigu ne, tai tiesiog mes išsklaidysim, švaistysim lėšės ir nebus veiksmingumo. Na, galbūt būtų gerai žinoti, kokia bus ta tikslų vykdymo trukmė. Ir reikėtų, kad mes parengtume vertinimo kriterijus ir tarp jų turėtų būti stabilumas, e, testinumas. E, tikrai galima pasiekti kai kurios tikslus, bet ar išlieka kiti tikslai šitose regionuose? Čia reikia kalbėti apie rezultatų stabilumą pajėgumus. O antrasis klausimas, tai labai panašiai, labai dažnai tikslai yra pasiekiami į, kalbant apie piliečių visuomenį, piliečių visuomenį, kuri daugelį pasaulio regionų mobilizuojasi, organizuojasi. Ir tai tikrai yra e, geras būdas kovoti su korupcija, su įvairiose pasaulio regionuose ir taip pat Europoje. Ir dabar čia norėčiau kaip galima stiprinti politinės, piliečių visuomenės organizacijas, kalbant apie ekonominį planą taip pat. Ir šitą piliečių visuomenė padeda užtikrinti stabilumą, siekiant mūsų minėtų tikslų. Ir taip pat klausimas dėl programos, kuri yra susijusi su jūsų įgaliojimais ir kuri gali būti įgyvendinama, užtikrinant augimą, tarptautinės teisės stiprinimą. Kai tai yra E, tikslai ir mes turim, aišku, tam tikrų lėšų, mes, aišku, galim paskirstyti prioritetus ir nustatyti, e, pavyzdžiui, pagalbos dydį, kurioms valstybėms narėms, kurios netitinka sąlygų, toms galima šiek tiek sumažinti pagalbą. Ir, bet tiesa yra tai, kad kai kuriais atvejais reikia pasiekti tikslų, tam, kad būtų sustiprinta tarptautinė teisė. Taigi, kaip mobilizuotis? Ar yra, pavyzdžiui, koalicija kovos su priešpėsinėmis minomis ir piliečių visuomenė prie to prisidėjo, bet ir vykdomos kompanijos, kuri garantuoja, kad bus kova prieš, priešpėsinės minas ir jas vykdo piliečių visuomenė, vėlgi dėl lyties organų žalojimo. Tai vėlgi yra piliečių visuomenės, piliečių bendruomenė klausimas. Ir tai yra unikali sąveika tarptautinėme plane. Ir mm, čia galim pateikti daug pavyzdžių, tai galim pradėti labai įdomias programas, e, galima parengti biodegalų direktyvą ir taip toliau, bet reikia taip pat spręsti žemės ūkio klausimus, bet mes e, turime parengti tarptautinius susidarimus ir tikslas yra gerbti tiesiog teisės reikalavimus. Ir, pavyzdžiui, yra Afrikos sąjunga, mes su jie, su jie taip pat galim sudaryti susidarimą, bet aš norėčiau, kad mes kuo daugiau dėmesio skirtume tarptautiniai teisė. Ir Europos Sąjunga kaip tokia įsipareigoja vykdyti šitą kovą, skatinti tarptautinės teisės principų vykdymą. Ir dar vienas prašo, žmogus prašo žodžio, tai bus paskutinis klausimas. Ir tada leisim poniai Aštom užbaigti ir atsakyti į klausimus. Taigi, ponė Gerons, žodis jums paskutinis klausimas. Manau, kad ne, nenustepsim, kad reikia pasakyti, kad vis dėlto reikia pasirašyti šitą mm, konsensusą dėl, dėl, dėl, vystym, dėl vystymas. Aš turiu tris argumentus papildyti tai, ką sakiau anksčiau. Pirmasis argumentas tai Europos parlamentas mm, didžiai dauguma bals, už tai balsavo toliau Europos parlamentas pasirašė, nes mes manome, kad visos institucinės šakos turėtų būti pripažintamos ir pripažintų bendrijos teisės įgyti e, vystimosi srityje. Kas nežino, ar tai padės įsitikinti, bet e, aš čia norėčiau perfrazuoti. Jeigu mes pasirašysim, tai būtų geriau pasirašyti Aš jūs užtikrinu, kad jeigu mes rasim, paskirsim datą ir pasirašymo ceremoniją, tai mes gausiai dalyvausim ir jums mm, teiksim paromą savo aplodismentais. Dėkuoju, ponia Ašton, o dabar žodis jums atsakyti klausimus ir pateikti baigiamasis pastabas. Thank you so much. Uh, let me begin. Labai ačiū. Norėčiau pradėti nuo pono Kačmareko. Kaip jau sakiau, mes laukiame jūsų pranešimo, jūs esate teisus. Uh, tikrai yra daugybė susitikimų, aš visuomet turiu daryti tam tikrus pasirinkimus, bet tikrai džiaugiuosi, kad esu čia su jumis. Taip, mes išlaikome spaudimą šalims visą laiką, kad jos laikytųsi savo įsipareigojimų. Žinau, kad tai yra sunku. Ir viena iš problemų yra susijusi su tuo, kaip pasakyti savo visuomeniai, kad tos lėšos yra gerai išleistos tuo metu, kai tiek daug žmonių uh, jaučia, kad gyvenimas tapo labai sunkus ir kai kuriuose valstybėse narėse tai yra, yra tikrai reali problema. Taigi taip pat tai yra susijęs su tuo, kaip reikėtų rasti būdus, kad kaip, kaip pasakyti žmonėms, kad tai yra investicija, kuri atneš dividendus šalims, kurios teikia paramą kitoms šalims, kurios susiduria su tikrais iššūkiais, kurios e, niekada negauna progos e, galimybės gauti paramą kuomet žmonės e, tikrai bereikalo kenčia. Mes turime nuveikti daug daugiau darbo, kad e, suteiktume žmonėms e, žinę, kad tai yra investicija. Turime padaryti daug daugiau, turime pasakyti, kad mes esame įsipareigoję nešidas vertybės, kurių laikomės. Darbotvarkė po 2015 metų bus didžiulis iššūkis ir vienas iš dalykų, kurį šiandien aptarinėjome, buvo užtikrinimas, kad kaip galima daugiau žmonių sutiktų su mūsų e, sprendimais. Labai svarbus teisinės visuomenės ir šiandienybės principo svarbumas, demokratinė valdysina ir taip toliau. Taip pat labai svarbu, kad būtų kalbamasi su jungtinėmis tautomis. Aš manau, jog žmonės vis labiau supranta tai, kad darbotvarkė būtų kaip galima veiksmingesnė. Mes turime nuveikti daug daugiau, kovodami su, pavyzdžiui, korupcija, kad galėtume padėti stiprinti institucijas, kad e, valstybės vadovautųsi teisinės valstybės principais, kad visuomenės galėtų veiksmingai vystytis. Tikrai dar reikės nuveikti labai daug. Pone Lakis, labai malonu Jūs matyti. Aš laukiau, kad Jūs užduosite klausimą apie Afganistaną, bet Jūs kalbėjote apie skurdo e, išnaikinimą, tai yra plataus užmojo tikslas, bet tai yra įmanoma. Žinote, Andris Piebalksas yra labai aktyvus komisijos narys. Mes aptarėme tai ir dirbame ties tuo, kaip galima būtų tai įgyvendinti, siekiant tikslų po 2015 metų visiškai išnaikinant skurdą. Jis yra geresnėje padėtyje, negu kad aš kada nors būsiu e, pasakydamas jums apie jo vykdomą darbą, jis yra tikrai nenuilstantis visoje toje veikloje, bet e, siejant skurdo ir tvaraus vystimosi aspektą. Tai yra esminis dalykas. Būtina suteikti žmonėms galimybę nebenusiristi į skurdą. Ir mes matome tos iššūkius visą laiką. Matome, kad konfliktai labai pavojingai priveda žmonės prie skurdo. Uh, Žmonės turi tiesiog fantastiškus išteklius, tačiau jie negali jais pasinaudoti dėl skurdo. Ir galiausiai tie, kurie gyvena tokiuose sudėtingose teritorijuose, kur labai sunku išeiti iš skurdo, ten būtina užtikrinti tvarų vystimąsi tam, kad visuomenės galėtų aukti ir vystytis. Yra daugybė, daugybė ir daugybė nuostabių pavyzdžių. E, ir galima matyti, kaip protingai galima veikti, pasinaudojant menkais ištekliais. Žmonės griebia tas galimybės ir padeda patys plėtoti, vystyti savo bendruomenės. Tikrai galima pasižiūrėti į fantastišką darbą, kurį atlieka moteris bendruomenėse, jos turi nedidelės įmonės, išlaiko savo šeimas ir augančias bendruomenės. Mes galime nuveikti daug daugiau, kad galėtume pasinaudoti, atsispirti nuo šių pavyzdžių. Mes uh, Turime veikti. 2013 metais tikrai būtų absurdiška sėdėti ir žiūrėti į e, reklamą per televiziją, kur, kur rodoma, kad e, vaikai gyvena visiškame skurde. Tikrai absurdiška sėdėti ir žiūrėti, pats laikas veikti. Pone Lind, ačiū už žinę e, pertiktą į Dubajų. Vyksta rinkimai, tikrai Sėkmės jums visiems rinkimuose, kurie vyks kitais metais. Tikrai jau yra jaučiama, kad rinkimai artėja nenuilstamai. Tai yra pats metas mums visiems e, apsvarstyti mūsų veiklą. Pone Toja, pilietinė visuomenė tikrai yra visų mūsų veiksmų esmė. Yra visuomenės vadovai, yra žmonės, kurie na, kaip ir jūs apibūdinote, imasi spręsti problemas ir padeda paversti jas tarptautiniais teisės aktais arba tarptautiniais te... susitarimais. Yra daugybė gerų pavyzdžių, rodančių, kaip pilietinė visuomenė buvo tiesiog prieš akiją atneždama pokyčius visuomenėje. Tačiau aš norėčiau pasakyti vieną paprastą dalyką kalbėjausi su kai kuriomis perinamojo laikotarpio šalimis apie demokratiją ir man tai yra susijęs su to, jog reikia užtikrinti, kad pilietinės visuomenės būtų centre. Reikia užtikrinti, kad šalis surenktų rinkimus ne tik vieną kartą, bet kad būtų demokratinė sąranga šalyje, kad rinkimai tiesiog būtų visos demokratijos laikotarpio atspindys. Uh, Aš kalbėjusi su žmogaus teisų organizacijomis ir aš buvau pirmas asmuo Tunise, kurį jie pamatė e, atvykus iš Europos. Aš taip pat ir Egipte visiškai nesiniai kalbėjusi su moterėmis apie jūs, joms rūpeščius keliančius dalykus, apie jų pasiryžimą eiti pirmin. Mes matome, kad pilietinės visuomenės klausimai auga visame pasaulyje. Afrikoje, Birmoje, Afganistane matome tikrus pilietinės visuomenės uh, verslininkus, žmonės yra pasiryžę veikti ir vienas iš didžiausių dalykų, kurį mes galime padaryti, yra būti pačių stipriausių rėmėjų ir padėti žmonėms išlaikyti pagreitį, pasiekti tikslus, kuriuos turime pasiekti. Taigi sutinku su jumis, ponia Görensai, kaipgi galėčiau atsisakyti priimti tokį nuostabų kvietimą. Taigi, žinoma, kad jūs pamaloninčiui aš padarysiu viską. Kristina suorganizuos. Gal galėsime išgerti šampano, na, žinote. Su jumis su malonumu. Bon, avec cette très bonne nouvelle. Taigi, išgirdom puikas naujienas ir dėkoju. Uh, poniai komisijos nariai už dalyvavimą, už atsakymus. Mes linkime jums sėkmės ir drąsos, vykdant tokias sunkes užduotis. Mes jumis pasikliaujame. Tikimės, kad jūs įpareigosite valstybės narės, kad jos vykdytų savo prievolės ir kad bus geresnis, didesnis išorės politikos suderinamumas. Dėkuoju Jums labai.